I was here 10 minutes before. I know. Dear colleagues. Um... Mėly kolegos, pradėkime. Noriu atsiprašyti. Kaip žinote, aš niekada nevėluoju. Pone Engelį, pakartosiu dar kartą, aš niekada nevėluoju. O šiandien pavėlavau, nes bandžiau sutvarkyti kitos savaitės balsavimo klausimus. Balsavimas bus labai sudėtingas, kaip žinote. Mm, džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad viską išsprendėme. Dabar noriu atsiprašyti komisijos nario, nes jis, kaip suprantu, atėjo 10 minučių anksčiau. Atsiprašau visų. Kaip suprantu, komisijos narys turi išeiti 15.30, todėl nedelsant be jokių įžangų noriu paprašyti jo pradėti. Trumpai pasakysiu, kad 27 rugsėjo komisija paskelbė komunikatą dėl migracijos darbo tvarkės gyvendinimo. Na ir prašau dabar komisijos narę papasakoti apie situaciją, ypač apie šiandieną. Dar kartą atsiprašome dėl, balsa, dėl vėlavimo. Jums žodis, po to diskusija, bet jūs turite išeiti 15.30, prašom. Ačiū, Klodai, kolegos, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti už galimybę pristatyti mūsų paskutinį komunikatą dėl e, migracijos ir dėl Šengeno. Mm, Deja. Nors esame čia numatę valandą šiai diskusijai. Visgi manau, kad e, noriu pas, pasidaryti nuomonėmis su jumis ir jeigu norėsite, aš galėsiu ateiti pas jūs dar kartą ir padiskutuoti dar kartą apie šios labai svarbius klausimus dėl migracijos. Tiesa, kad e, nuėjome netrumpą kelią, bet dar daug reikia nuveikti. Migracija niekur nedings dar daugelį metų. Turime būti labai gerai pasirengę. Deja, prireikė krizės, kad galėtume patvirtinti ir gyventinti solidarumo priemonės, kurias propagavo visą laiką šis parlamentas. Bet svarbus dalykas yra tai, kad turime eiti prieki vieningai kartu, kad pasiektume, prieitume prie tvaraus migracijos valdymo, Bet kokios krizės ateityje neturėtų užtikti Europos nepasiruošusios. Dar trūksta svarbių elementų. Ir čia turiu galvojus siūloma bendra prielošio sistema, jos reforma. Tai yra ir išlieka mūsų vienas iš prioritetų. turime dirbti toliau ir toliau gelbėti žmonės, saugoti migruojančius vaikus, nustatyti saugius teisėtus kelius į Europą, ginti mūsų bendras išorės sienas, susidaroti su nusikalstamais kontrabandininkų tinklais ir galiausiai gražinti tuos, kurie neturi teisės pasilikti ES. Praėjusį mėnesį patvirtinome naujus pasiūlymus dėl šios darbo tvarkės įgyvendinimo. Didžiausia dėmesį skiriant keturioms sritims bendros su Europos prieglobščio sistemos reforma, legalių kelių stiprinimas, veiksmingesnė gražinimo politika ir išorės dimensija partnerystės pagrindai migracijai. Dėl bendros prievaščios sistemos reformos pats laikas pereiti nuo krizių valdymo ir mm, vienalaikių, vienkartinių mechanizmų. Mums reikia struktūrinių sprendimų dėl tų migracijos valdymo iššūkius, kuriais susidurime. Stabili ir nuspėjama sistema turi turėti pakankamą pusiausvyrą tarp solidarumo ir atsakomybės, veiksmingumo ir sažiningumo. Žinau, kad šis komitetas kitą savaitę balsuos dėl ponios Vikstram panešimo. Kaip jau nekartą esu sakęs, tai tikrai tikiuosi stiprių parlamento įgaliojimų, kad galėtume pasiūsti stiprų signalą ir tarybai. Noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliams pranešėjams iš visų politinių frakcijų už e, jų sunku darbą, paramą ir bendradarbiavimą šiuo svarbiu klausimu. Jeigu tiek daug politinių frakcijų su nariais iš vairiausių Europos šalių susitars dėl Dublino peržiūros prioritetų, e, taryba taip pat susitars. Komisija ir aš asmeniškai esame pasirengę suvaidinti savo vaidmenį, būti lankstus. Jeigu solidarumo ir atsakomybės principai bus gerbiami ir ne viena valstybė narė nebus palikta viena. Nuo to tarpu reikia siekti toliau pažangos dėl kitų prieglopščio pasiūlymų valstybės narės turi demonstruoti solidarumą Italijos ir Graikijos atžvilgių. Dėl perkelimo mūsų prioritetas yra, kaip sakiau anksčiau, stiprinti legalius migracijos kelius. Tai turėtų būti pirmenybinis kelias pabėgėliams gauti apsaugą, stiprindami e, saugių legalių kelių e, formas. Pabėgėliams nereikės rizikuoti savo gyvybę, nukentėti nuo kontrabandingo ar nusikaltelių ir gauti apsaugą. Todėl mes patekime pasiūlymą dėl sąjungos perkelimo sistemos praėjusiu metu Liepos mėnesį. O rytoj laukiame, kad Libė komitetas patvirtins šį pasiūlymą. Esame pasirengę renkti remti darybas tarp teisės aktų leidėjų, kad greitai būtų šis klausimas patvirtintas. O tuo tarpu, tęsant mūsų įsipareigojimus, paskelbtus Liepos mėnesį, komisija prašo valstybės narės perkelti iki spalio, iki 19 metų pabaigos perkelti bent jau 50 tūkstančių pabėgėlių. Mes remiame šį procesą skirdami pusę milijardo eurų. Tikimės, kad valstybės narės pateiks ambicingus pasiūlymus. Turiu padrasinančių naujienų, bet jas galėsiu patvirtinti po vidaus reikalų ir teisingumo ministrų tarybos šį penktadienį. Valstybės narės raginamas ieškoti kelių, kaip skurti privačias rėmimo sistemas, kuomet perkelimas ir e, apsauga asmenims, kuriems reikia apsaugos, galėtų būti užtikrinami privačių grup, grupių ar pilietinės visuomenės organizacijos. organizacijų. Pakvietėme IAZO koordinuoti pilo, bandomį projektą skirtą privačioms e, rėmimo sistemams, toms valstybės narėse, kurios tuo suinteresuotos. Dėl teisėtos migracijos. Mes esame sensantis žemynas, mums trūksta įgūdžių kai kuriuose svarbiose ekonomikos sektoriuose. Taip pat turime atverti legalius kelius ir kitiems migrantams, reikia, kurių reikia Europos ekonomikai. Be tų esamų pastangų įdarbinti, susiekti darbą visai mūsų darbo jėgai. Ekonominė migracija nėra ir neturėtų būti neteisėta migracija. Komisija yra pasirengusi 18 metais koordinuoti konkrečius bandomosius projektus ekonominės migracijos rytyje su, su tam tikromis trečiosiomis šalimis ir teikti atitinkamą finansinę paramą toms valstybės narėms, kurios norės dalyvauti priklausomai nuo jų darbo rinkos poreikių. Lygiai grečiai turime eiti prieki ir darybose dėl ES milinosios kortelės, kad galėtume kad turėtume ambicingesnį, patraukesnį kanalą kvalifikuotiems migrantams. Vėlgi, čia aš pasikliaunu pranešėjo patirtimi. Pirmkė Klod Morajas. Klodo e, e, Morajas, jis supa labai gerą šilnį pranešėjų komandą ir jie turi įgaliojimus sėkmingai užbaigti dėrybas. Negalime išlaikyti status quo. Mums reikia efektyvesnės gražinimo politikos, patikimos migracijos politikos. Klausimas reiškia veiksmingai žmonių gražinimą, jeigu jie neturi teisės pasilikti mūsų teritorijoje. O tam <clears throat> reikia tvaresnių pastangų tiek iš ES pusės, tiek iš valstybių narių pusės. Dabartinė situacija, kuomet daugiau kaip pusė gražinimo sprendimų nėra įgyvendinami, pakerta mūsų prieglošio sistemą ir migracijos politiką. Ir šiame kontekste Europos sienų ir pakrančio apsaugos agentūra turėtų vaidinti koordinavimo vaidmenį mūsų gražinimo pastangų srityje. Derindami pastangas visos, visos sąjunga turėsime svertą daryti spaudimą trečiosiams šalims dėl e, readmisijos. Komisija yra pasirengusi įvertinti, ar pa, reikia papildomų kokių nors žingsnių, kad pereitume prie tikros veiksmingos bendros Europos gražinimo sistemos. Gražinimas yra tas elementas, kuris gali iškirsti kelią efektyviau netesti migracijai, bet jo nepakaks be darbo konsoliduojant valstybinarių pajėgumus tirti mm, kontrabandos nusikartimus, o tam reikia laiku dalytis informaciją. Todėl kitą, kitais metais pasiūlysime aiškę sistemą ir galiojimus dėl darbuotojų įdarbintų viršiose šalise per e, kontaktinių pareigūnų reglamentą. įskaitant tuos pareigūnus, kurie jau dirba 12 prioritetinių šalių. Bet kova su nusikalstamumu nėra pakankama, jeigu kalbėsime apie pat, na, pa, paklausos veiksnius. Visos Europos lygmenių turime galvoti apie tos veiksnius, mes konsultuosimės e, su kitais, kad suprastume tos veiksnius ir uh, surinktume geriausią patirtį, kaip atgrasyti nuo tos. Ir tai darysime bendraudami su vietos valdžios institucijomis, ypač su tais, kurie yra atsakingi už migraciją, socialinį saugumą, mokesčius, kitas paslaugas teikiamas trečiųjų šalių piliečiams. <clears throat> Tuo pat metu būtina demonstruoti Europai solidarumą su Afrika ir kovoti su migracijos pamatinėmis priežastimis. 2,85 milijardų eurų buvo skirti iš Europos patikos fondo Afrikai stabilumui ir neteisėtos migracijos priežasčių naikinimui. E, 26 šalise tai buvo daroma Naujas išorės investicijų planas taip pat yra ES indėlio į šiuos įsipareigojimus dalis. Tikimasi, kad bus pritraukta daugiau nei 44 milijardai eurų investicijų į Afrikos šalis ir es kaiminystės šalis iki 2020-ųjų. Tvirtas bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis visais migracijos aspektais yra būtinas, e, apimant ir e, tų šalių piliečių, kurie neteisti yra Europos Sąjungoje, e, prieimimas juos sugražinant. Praktiniai asmenų gabenimo ir sugražinimo aspektai buvo, buvo aptarti su kiekvienomis trečiosiomis šalimis, o su kitomis dėl tokių susitarimų dar deramasi. Dabar šiandienas. Nebekartosiu E, kokia svarbi Šengeno erdvė yra Europos integracijai. E, šiai pozicijai visi pritarėme. Pasiūlėme e, dar, dar labiau pritaikyti Šengeno, Šengeno erdvę prie iššūkių, su kuriais susiduria Europa. Todėl siūlome laikinai atkurti išorės ir vidaus sienas jei valstybėms iškyla grėsmė jų, jų vidaus saugumui arba bendrai valstybei. Pasiūlėme koreguoti e, terminus numatytus dabar galiojančiose taisyklė, taisyklėse ir užtikrinti griežtesnę tų taisyklių priežiūrą. Ir e, dėkdami šiuos naujus elementus norime užtikrinti, kad sienų atkūrimas būtų mm, paskutinio poveikio priemonė ir valstybės, kad, kad valstybės darytų viską, kad maksimaliai sumažintų poveikį judėjimo laisvį, jeigu pri, prireiktų imtis tokių priemonių. Taip pat e, teikėme rekomendacijas, kaip geriau taikyti dabartinės taisyklės, užtikrinant e, laikiną vidaus sienų kontrolę. Belaukiant diskusijos, kol bus aptarti pateikti pakeitimai, dabartinis Šengenos, Šengeno pasienio kodeksas toliau galioja. Šios gairės e, pertikė mūsų solidarumą. E, Ir tuo ir baigsiu. Esu pasirengęs išklausyti jūsų komentarų ir nuomonių šiame pirma, mūsų pirmame keitimėsi nuomonėmis. Pirmininkas, ačiū komisijos nariai. Kolegos, užsirašiusių pasisakyti yra tikrai nemažai. Laiko turime tik tai iki pusės keturių, o mūsų laukia tikrai svarbus klausimai, pavyzdžiui, tokie kaip naujas Dublino pasiūlymas. Bet kolegos, prašau neviršti dviejų minučių pasisakymo laiko, kad galėtume išgirsti komisijos nario atsakymus. Žodis pirmiausia poniai, Met, poniai Metsolai. Ačiū, Klodai. Komisijos narė, ačiū už tai, kad pristatėte komisijos komunikatą dėl ES pasiekimų įgyvendinant migracijos darbo atvarkę ir už tai, kad vėl esate mūsų komitete ir esate pasirengęs atvirai ir nuoširdžiai diskusijai. Tinkamai Veikianti Šengeno e, e, zona reiškia, kad mes turime užtikrinti tinkamą sienų priežiūrą ir įvykdyti visus įsipareigojimus dėl asmenų sugražinimo ir išsiuntimo. Šie du dalykai negali egzistuoti vienas be kito. Esu nekartą tai sakiusi, bet matau, kad reikia tai vis tiek kartoti, nes nei vienas Europos pilietis nepasitikės šiandien erdvė, jei nebus visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume išorės sienų apsaugą ir kol visos valstybės negyvendžins savo įsipareigojimų dėl sugražinamų asmenų, jūs kalbėjote apie tai, turime čia daugiau pasiekti, nes sugražinamų asmenų skaičiai yra nedideli. Nuo 2014 iki 2015 tų asmenų sum, sumažė 26 procentais ir jeigu ne, neįskaičiuotume Balkanų šalių, tas, tas skaičius būtų 27 e, šis skaičius ir man, ir žinau, daug, daugam komisijoje ir parlamente yra nepriimtinas. Kokių kitų uh, žingsnių komisija rengėsi imti, kad asmenų sugražinamo politika taptų veiksmingesnė. Antra. Nežiūrint mūsų pastangų kovoti su nusikalstama veikla ir ją užkardyti, e, gabenant asmenis tranzito e, asmenų migrantų begabenimas ir toliau išlieka pas, didelio pasipelnimo šaltiniu. Turime išardyti tinklus, kurie pelnosi iš labiausiai pažeidžiamų. 90 procentų migrantų į Europą atveda e, gabentojai, žmonių gabentojai. Kaip rengėtės kovoti su tuo tinklu? Ko ateities tendencijos ir rizikos veiksniai pristatyti Europolo Interpolo e, ataskaitoje, ką komisija rengėsi daryti reaguodama tai galiausiai Libija. E, Europos policijos e, institucijos bendradarbiavę su Libijos pajėgomis. Apie tai kalbėjo ponas Ležerė. Kalbant apie tai, ar jūs numatote tokį bendradarbiavimą suintensyvinti, galėčiau tai pasakyti, artimiausioje ateityje ir kas daroma su Libijos partneriais, bandant užtikrinti geresnės e, migrantų esančių Libijoje sąlygas. Ponas Kirkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę komisijos nariai. Vėlavau, nes norėjau padėkoti ponui Morais už konferenciją skirtą e, migrantų registravimo centrams Graikijoje, kur, kuriais su, su ponė Makavan. E, Jūs sakėt, kad jungtinių tautų pabėgėlių e, galiotinio biuras išreiškė susirūpinimą dėl artėjančios žiemos ir taip pat buvo prisiminti tie, kurie žuvo. Ką e, turime daryti, kad būtų uh, E, daromas spaudimas ir taip neįvyktų, kad, kad vėl nematytume tų vaizdų, kuriuos matėme praėjusiais metais, kurie tikrai yra dėmi Europos civilizacijai. Sirai atvykę į Graikiją iki kovo mėnesio, kol buvo pasirašęs Turkijos pareiškimas ir po to atvykę, kaip jų statusas skiriasi. Gal galėtumėte papasakoti, koks yra tų asmenų statusas? Ponas Koelio toliau. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu portugališkai. Ačiū komisijos nariai. Ačiū, kad atėjote pas mus. Ačiū už jūsų komentarus, už tai, kad pasidalinote savo pastebėjimais dėl Šengeno. Uh, Manau, kad turime grįžti atgal į Šengeną, kaip nekartą esu sakęs. O komisijos pasiūlymai netinkama kryptimi. Norėčiau Jūs pasveikinti parengus migracijos darbo atvarkę. Tai yra labai svarbios ES pastangos, bandant valdyti migrantų ir pabėgėlius rautus. Tačiau viskas. Mm, paremta prielaida, kaip, kaip buvo minėta šiandien, kuri tikrai nėra savame suprantama, ar, ar, kad mes gebame pademonstruoti solidarumą. Komisija teisingai sureagavo į parlamento raginimus ir tai turėtume akcentuoti, tačiau, kaip komisijos narys sakė, dar daug reikia nuveikti. Nemažai struktūrinių pasiūlymų pateikta gerų, tačiau susidaro įspūdis, kad viskas e, eina priekin per nelik lietai. Naujoji Europos prieglopsčio agentūra vis dar laukia politinio patvirtinimo. E, be to dažnai mes surenkamės laikinus sprendimus, e, palengviname iškilusią problemą, tačiau tai, tai nedaro ilges, il, stipresnio poveikio. Valstybės narės turi e, prisijungti prie migracijos darbo atvarkės. Jei gyvendinsime pasiūlymus dėl asmenų perskirstimo, jei taryba pas, patvirtins pasienio agentūrą ir imsimės Dublino, tuomet viskas eitų tinkama kryptimi. Nežiūrinti tai daugeliu šiame parlamente, taip pat ir man. Uh, nebus lengva, atrodo, kad nebus lengva patraukti e, valstybės narės savo pusėn, e, kaip įstatymų kūrimo partnerė ir ypač taryba palengti savo pusėn. Toliau Elišlein. Ačiū. Komisijos nariai, už tai, kad atėjote šiandien po pietų papasakoti mums apie darbų, darbų tvarkaraštį. Mes užsimame Mes e, nagrinėjame patiktą Dublino reglamento peržiūrą ir siekiame užtikrinti, kad būtų laikomasi sutarties nuostatų. Buvo kalbėta apie solidarumą. Europos parlamentas apie tai jau um, užsiminė ponas Kijengė ir ponas Metsolos pranešime, parengtame paėjusį balandį. Tačiau išvaistėme daug laiko. Man atrodo, kad parlamentas turėtų patvirtinti ambicingą ryštingą poziciją dėl Dublino, kad nusiųstume aiškę žinę tarybai ir kad po to komisija turėtų galimybę daryti spaudimą tarybai ir iš naujo teikti pradinius pasiūlymus, kurie buvo labai e, solidus, ypač dėl naštos pasidalymo. Reikia nuolatinės procedūros šiuo klausimu. Neseniai Sigumo teismas paskelbė nutartį kuri palaiko komisijos pasiūlymą, kuri, kuri palaiko komisijos pasiūlymą dėl asmenų perskirstimo. Gėdinga, kaip valstybės narės užsispyrusiai nenori eiti priekin. Pažvelkime į skaičius 2016-aisiais. Vos per kelis mėnesius Kanada perskirsti 40 tūkstančių asmenų savo šalies teritorijoje. Mes įsipareigojame tą padaryti su 160 tūkstančių per dviejus metus, tačiau per 2015 perskirstime tik 28 tūkstančius asmenų. Aš tikrai labai viliuosi, kad mes patvirtinsime solidžią ir ištingą poziciją ir pradėsime vėl atkakliai apie tai kalbėti, nes viskas įstrigė taryboje. Žinome, kokios yra valstybių narių pozicijos. Nenoriu. Uh, daugiau kalbėti, bet e, tai raginimas komisijai. Pamastykite apie migracijos darbo tvarkę, nepasiduokite. Neleiskite tiems, kurie nori mūsų sienų klausimą iškelti kitur, pasiekti sėkmės taryboje. Aš turiu manį ne tik Libiją, jungtinių tautų žmogaus teisų įgaliotinio biuras yra sunerimęs. Girdėjome, kad Europos taryba paprašė Italijos vyriausybės daugiau informacijos apie susitarimą su Libija, nes žurnalistai. Uh, atkasė informacijos apie tai, kad sukarintos grupuotės dalyvauja asmenų gabenimo tinkle. Man atrodo, kad problematiškas mūsų požiūris į padėtį Libijoje. E, prieš užtikrindami geresnės sąlygas e, pabėgėlių stovyklose, nes mes matėme pasibaisėtinas tų žmonių gyvenimo sąlygas stovyklose, turime pasiekti, kad kad jie turėtų tinkamas galimybės gyventi Libijoje tuose. E, tik tuomet paprašyti pasienio apsaugos tarnautojų imtis savo vaidmens. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Prašau kalbėti trumpai, nes tikrai turime baigti pusę trijų. Pone Husmenova. Ačiū. Pone komisijos nariai. Noriu padėkoti Jums už Jūsų kalbą. Sakėte, kad reikia nuoseklesnių pastangų, kad atsirastų veiksmingesnė asmenų sugražinimo politika. Tačiau remiantis informaciją, kuri mus pasiekė iš Europos komisijos, sugražinamos menų skaičius yra vis dar labai mažas. 2014-2015 jie sudarė 36 procentus. Pusantro milijono vis dar turi būti, laukia sugražinimo, tačiau dar nėra sugražinti. E, girdėjome ir apie Europos pasienio, pasienio kontrolės agentūrą. Minėtos ir gairės šiuo klausimu, tačiau tos gairės skirtos valstybių narių institucijoms. Žinoma, klausėme savęs, kaip gerinti bendradarbiavimą ir kokios naujos partnerystės turėtų būti kuriamos. E, tai kalbu apie partnerystės su kilmės šalimis. Ponas Junkeris savo pasisakymę, e, apžvelgdamas padėtį bendryjoje, sakė, kad reikia sustiprinti mūsų pastangas. Norėčiau žinoti, kaip jūs vertinate neteisėtai esančių migrantų sugražinimą. Kokios didžiausios kliūtis čia iškyla Jūs kai kurias minėjote, kalbėjote apie priemonės, kurias ketinate taikyti, bet noriu paklausti jūsų, ar jūsų nuomonė jų pakaks. Frank Engel toliau. Ačiū, Klodai. Pradėsiu nuo šiandieno. Turiu pasakyti, kad aš labai skeptiškai esu nusiteikęs dėl komisijos teikiamų pasiūlymų dėl labai paprastos priežasties. Nematau, kad valstybės būtų linkusios atsisakyti tų, tos idiotiškos sienų kontrolės. E, labai senoviškai jos laikosi įsikibę. Nei, mes žinome, kad, kad taip nepagaus jos nei teroristų, nei migrantų. Tačiau labai gera apie tai papasakoti rinkėjams, kurie kartais skeptiškai vertina sienų kontrolės aspektą. Todėl noriu paprašyti jūsų būti ypatingai griežtu, jeigu pereisime prie naujos jūsų siūlomos sistemos su visomis susijusijomis e, sąlygomis nebent grėsmė būtų tikrai labai reali ir didelė, valstybės privalo atsisakyti tų priemonių, nes kitaip kai kuriuose valstybėse atsiranda amžina nepaprastoji padėtis dėl paramos Afrikos žemynui ką tik grįžau iš susitikimo su Afrikos sąjungos prezidentu, kuris be kita ko pasakė štai ką, gal Europa galėtų susikaupti ir paaiškinti mums, e, kuri iš tų 500 pagalbos e, schemų mums prieinamų yra mums naudinga ir kaip galėtume tų pinigų gauti išorės investicijų fondas, pavyzdžiui, kuris nėra patikos fondas, kuris nėra dar koks nors fondas ir ne tik afrikiečiams ir mums sunku tai suprasti. Pasakysiu vieną skaičių. Kinai 2016 Afrikoje investavo 1 milijardą eurų. Netgi atsižvelgiant į sverto poveikį, kurio tikime su naujų fondų, mes to pasieksime už kelių metų tik tai. Afrika neto tikisi ir, ir netokiu būdu pašalinsime e, priežastis visų procesų, su kuriais bandome kovoti. Teisė tik migracijos kanalai. Kuo daugiau apie tai kalbame, tuo dažniau vengrė mums kartos, kad tai yra šorošo planas. Ir esame čia mūsų žemynė. Ir ta politika dabar yra kritikuojama vienoje viešoje kampanijoje su populistiniais šūkiais. E, Ir turime daryti vieną dalyką - atverti teisę tos migracijos kanalus, nes kitaip e, spaudimas tiems, kurie neteisėtais keliais gabena asmenys, niekada nesumažės, iniciatyva niekada nedings. nebent Šorošo planas iš tikrųjų būtų tikras dalykas Vengrijos atveju. Galbūt mėlynosios kortelės atžvilgių bus nuosaikesnės nuomonės. Toliau Barbara Spinelli. Ačiū komisarė Vramopulus. Noriu paminėti laišką kurį Europos žmogaus teisų teismo pirmininkas nusintė Italijos vyriausybei. Visa Italijos vyriausybės patvirtinta politika, girta Europos bei Junkerio. Tačiau tame laiške minimas 2012 nutarimas E, kuriame pasmerkiama Italijos sugražinimo, asmenų sugražinimo sistema. Visų pirma, dėl to, kad padėtis Libijoje yra tokia pat pavojinga kaip 2012-aisiais sugražinti asmenys, e, sugražinėms asmenims grėsia kankinimai, įkalinimas. Tai netitinka žmogaus teisų konvencijos. Antra, tai, kad jie įvykiai vyksta Libijos teritorijoje, e, neanuliuoja Italijos įsipareigojimų pagal žmogaus teisų konvenciją. Ir dar vienas dalykas, teismo pirmininkas išreiškė susirūpinimą dėl to, kad tie žmonės e, sugražinami į Libiją, kur jie veikiausiai susidurs su pavojais. E, Jis mini ir gelbėjimo bei paieškos operacijas, kurias vykdo nevyriausybinės organizacijos ir nurodo, kad visos operacijos, net ir NVO gyventinamas, turi būti vykdomas užtikrinant maksimalą įmanomą saugumą. Šis laiškas buvo skirtas Italijai, bet man atrodo, kad jis galėtų būti skirtas Europos Sąjungai. Sesilkiengė toliau. Ačiū, Klodai. Ir aš norėčiau padėkoti komisijos nariui už jo komunikatą ir už darbą, kurį jis dirba draugę su mumis kasdieną. Žinome, kad 2016 balandį Europos parlamentas balsavo dėl holistinio požiūrio e, pagal Nacolos Kijengė pranešimą ten buvo patvirtinta strategija su konkrečiais punktais. Tačiau atrodo, kad ją labai sunku įgyvendinti dėl e, savanaudiško valstybių požiūrio. Ir būtent dėl tokio požiūrio ypač sunku įgyventinti kai kuriuos punktus, o tai reiškia, kad negalime imtis migracijos klausimų. Bus pirma teisėti kanalai. Jeigu jų nebus, negalėsime eiti priekin. E, bandėme kurti melinosios kortelės sistemą, tačiau turime pasidomėti ir kitomis galimybėmis, nes žmonės visada e, pasitelks e, abejotinos reputacijos asmenis, bandydami pasiekti savo tikslą. Kai kurios šalis atsitveria sienomis, o tai reiškia, kad atsakomybė tenka toms šalims, kurios yra pasienyje, priekyje. Labai svarbu dirbti tais klausimais, pademonstruoti, kuriuo keliu reiktų eiti ir turime pasiekti sėkmės ir santykiuose su taryba. Galiausiai asmenų gabenimas e, bei Libija. Tikrai džiaugiuosi tuo, kad komunik plakate akcentuojama, kad reikia apginti Libijoje esančius asmenys, nes žinome, kad Libija nėra saugi šalis. Todėl turime iš Libijos juos išgabenti. Mums reikia redmisijos sutarčių, ypač su tomis šalimis, iš kurių atvyksta migrantai. Taip pat e, turime imtis pamatinių e, priežasčių Reikia, kad parlamento balsas būtų girdimas. Prieš keletą dienų patvirtinome nuomonę pavadinimu judumas ir migracija. Ir tą dokumentą vešimės į Abidžano susitikimą. Ten bus atsimdėta es pozicija dėl tinkamos valdysenos ir strategijos. Afrikos valstybių atžvilgių. Mūsų prioritetai jaunimas bei vystimasis. Baigiu pirmininkė. Dublino reglamento reforma. Jūs sakėte pasakėte vieną dalyką, kuris yra tikrai labai aktualus. Dublino sistemos modernizavimas yra trūkstama migracijos sistemos grandis. Todėl tikėkime, kad Europos parlamentas ir visa Europos Sąjunga priims šį iššūkį ir imsis šios užduoties. Ačiū. Svarbiau kalbėti apie tai, kaip šalis e, įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal Ženevos konvenciją. Girdime daug apie tai, kaip šalis rengėsi uždaryti sienas ir išsiųsti e, pabėgėlius. Tačiau po pasaulį e, kraus, keliauja 60 milijonų žmonių Libane. Libane jų yra daugybė, Turkijoje yra 3 milijonai, Libane milijonas ir taip toliau ir panašiai. Tačiau ES 2016-aisiais e, anot komisijos statistikos mes su, suteikėme prieglopsti e, 1700 asmenų. Manau, kad tai gerai. 45 tūkstančiai žmonių atsidūrė Vokietijoje, tai beveik pusė pabėgėlių, kurie nusėdo ten. Tačiau įvertinsime, e, kiek tenka vienam šalies gyventojui. Tai Švedija prieėmė 700 e, pabėgėlių vienam tūkstančiui švedijos gyventojų, kito tarpu Lenkija 10 vienam tūkstančiui. Manau, kad komisija turi dėti daugiau pastangų ir norėčiau sužinoti, kaip komisijos nais Avramopolus e, užtikrins, kad visos šalis įsitrauktų į šį procesą. Gerai, kad komisaras kalbėjo apie teisę tos migracijos kelius. Ne tik labai kvalifikuotiems e, specialistams. Jau egzistuoja melinosios kortelės direktyva, kuri jiems taikytina. Reikia teisėtos migracijos kanalų ir ne, ne tokio aukšto išsilavinimo asmenims, nes atvyksta, per jūrą atvyksta ekonominiai migrantai. Jie ir toliau plūs. Ir sprendimas, ar reikia suspręsti, ar juos iš karto išspirti iš čia ar ne. Reikia teisėtos migracijos kelių. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Ačiū ponia pirmininkė, komisijos nariai. Dar kartą dėkojame Jums už e, išsamų komisijos veiksmų ir Jūsų asmenių veiksmų pristatymą. Norėčiau kai ko paklausti dėl Graikijos. Rugsėjo 26 dieną baigėsi pabėgėlių paskirstimo terminas, sistema pastaruoju metu veikia neblogai, tačiau girdėjome, kad pastaruoju metu srautai pabėgėlių padidėjo, nepaisant to sistema dėl sustarimo su Turkija veikia. Tačiau mūsų šalyje į atvykstančių skaičius didėja. Noriu paklausti, kaip komisija derina veiksmus su, su Graikijos vyriausybė ir ar yra kūriami planai, kaip elgtis toliau, ar reikia naują pabėgėlių paskirstimo sistemą kurti. Vakar Graikijos kompetitingas ministras paskelbė, kad bus kuriami penki nauji prieglopščio centrai dėl tų naujų pabėgėlių srautų. Taigi jūsų komentaras koks būtų. Prašau komisijos narių atsakyti. Pirmiausia, noriu padėkoti už klausimus. Kai kurie jų yra tarpusavyje susiję, tačiau pamėginsiu kuo tiksliau atsakyti. Roberta Mecola pradžioje uždavė savo klausimą, visiškai pritariu jos teiginiu, kad mūsų strategija turi būti viso priepinti. Ir tik noriu papildyti šį teiginį, pasakydamas, kad mes reguliariai pranešinėsime apie pasiektą pažangą. Kaip žinote, ne tik siekime užtikrinti, kad e, Europos e, pasienio ir pakrančio apsaugos tarnyba remtų valstybės narės operatyvinė veikloje, tačiau taip pat ir raginame valstybės narės dėti daugiau pastangų ir tinkamiau pasinaudoti pasienio ir pakrančio apsaugos tarnybos pajėgumais kadangi paskirkas klausimus dėl graikų kalba, tai tą kalbą jam ir atsakysiu. Pirmiausiai noriu Jums pasakyti, kad tie vaizdai, kuriuos matėme per pastaruosius metus, jie negali, negalime leisti jiems pasikartoti. Per oficialius susitikimus su Graikijos pareigūnais, su ministrais, valstybės vadovais gavau informacijos apie tai, kad imamasi visų reikiamų priemonių kad e, situacija tamtų, netaptų nekontroliuojama net ir orui blogėjant šiuo metu, kad būtų išsaugotas pabėgėlių orumas tinkamai su jais elgiamasi. Sakant į jūsų antrąjį klausimą, sprendimai dėl pabėgėlių paskirstimu yra susiję su prieglopščio prašytojais ir e, jų tikimybė gauti prieglopstį Europoje siekia 50 procentų. Šanksto jau buvo sutarta, kad tie asmenys, kurie išsilaipinę salose, nebus paskirstyti po kitas ES šalis po to, kai įsigalios susitarimas tarp ES ir Turkijos migrantai, kurie atvyko į Graikijos salas po 2016 kovo 21 dienos ir patenka į šio susitarimo su Turkija apriepti. Taip pat aukščiausiasis teismas yra priėmęs atitinkamą sprendimą, kuriuo yra konstatuojama, kad Graikija gali teisėtai vykdyti atitinkamus procedūras mm, Sirijos piliečių atžvilgių ir gražinti juos į Turkiją, nes Turkija yra saugi trečioji šalis. Žinoma, Graikija turi e, teismo sprendimą vykdyti kuo skubiau, tačiau taip pat nepamiršti ir atskirų atvejų ypatumo. Sustrimas su Turkija ir papildomos deklaracijos e, užtikrins, kad nelegaliai atvykstančių asmenų skaičius susilapinčių Graikijoje mažėtų. Taip pat e, mes turime teikti paramą legaliems migrantams, valstybės narės turės prisimti papildomus įsipareigomus dėl jų paskirstimo. Tokiu būdu mes sudarysime galimybės Sirijos piliečiams e, esantiems ne tik Turkijoje, tačiau taip pat ir Libane bei Jordanijoje teisėtais būdais atvykti į ES ne mokant pinigų nusikaltėlių organizacijoms ir nelegaliems e, žmonių gabentojams bei nerizikuodami savo gyvybėmis. Pone Koelio, visi bendros Europos prieglopščio suteikimo sistemos element, reformos elementai turi būti baigti. Mes turime dėti daugiau pastangų, kad e, pasiektume šį tikslą. Noriu pakartoti, kad jūsų prioritetas yra reformuoti bendrą Europos prieglopščio teikimo sistemą. Ir šią linkmę mes palaikome pirmininkaujančią Estiją, siekiant kuo greičiau susitarti dėl valstybės narėms priimtino kompromiso, pagal kurį e, per būsmas krizės nei viena valstybė nebūtų palikta likimo valiai. Valiai. <clears throat> Taigi, Dauguma šios reformos e, elementų yra tiesiogiai susijęs su Dublino reglamentu. Žinau, kad jūsų komitete bus balsuojama dėl ponios Vikstrom pranešimo kitą savaitę. Apie tai minėjau prieš kelias minutės ir nekartą minėjau, kad reikalingi labai aiškus šio parlamento suteikimi įgaliojimai. Tai būtų labai rimtas signalas taip pat ir tarybai. Dėl ponios Šlein klausimo. Mes tai galime jums tik pritarti. Noriu priminti, kad tarybos sprendimas dėl perkelimo nustojo galioti 2017 rugsėjo 26 dieną ir e, tie asmenys, kurie iki šios dienos atvyko į Italiją ir Graikiją, turi teisę į perkelimą. Noriu paraginti visas valstybės narės, kad e, kuo veiksmingiau po rugsėjo 26 dienos būtų vykdomas šis teisės aktas. Negalime Italijos ir Graikijos palikti vienų spręsti šias problemas. Tačiau pažvelkime ir į teigiamą šio reikalo pusę. Perkelimas tampa vis sėkmingesniu. 90 procentų Italijos ir Graikijos pateiktų prašymų perkelti tinkamus akmenis buvo patenkinti dėl bendradarbiavimo tarp valstybių narių, ES agentūrų ir tarptautinių partnerių pastangų sugebėjome perkelti daugiau nei 30 tūkstančių asmenų. Per mėnesį perkeldome 2250 asmenų. Tokiu būdu mes stipriname valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą ir sukūrėme tikras europinės struktūras, kurių pajėgomis ir sprendžiama ši krizė. Daugelis jūsų uždavėte klausimą dėl Libijos. Libija yra testinis projektas, kuris yra remiamas jungtinių tautų uh, žmogaus reikalų komisaro biuro ir kitų tarptautinių organizacijų. Taigi, tam reikia, kad e, vyriausias pabėgėlių reikalų komisaro biuras e, ir e, ir kios organizacijos e, pasiūstų Libiją savo darbuotojus, tačiau Libijos valdžia privalo užtikrinti jiems galimybę apsilankyti visose sulaikymo centruose ir elgtųsi su migrantais pagal pateiktas rekomendacijas. Komisija sutiko skirti 46 milijonus eurų projektui, kurį įgyvendins Italija ir didelė šio projekto dalimi bus teikiama parama Libijos valdžiai siekiant laipsniškai atkurti jos gebėjimus apsaugoti savo šalies pietinės sienas. Tuo pačiu metu mes kartu su Italijos valdžia ketiname e, nuvykti į faktų nustatymo misiją į Libiją tam, kad nustatytume, kokios yra šiuo metu tikrusios sąlygos, kad galėtume pasirengti kuo greičiau šio projekto gyvendinimo etapui. Tuo pačiu metu, siekdami iškirsti kelią nelegaliam Libijos pietinės sienos kirtimui, galėtume taip pat e, ir e, stiprinti ES veiksmus e, toje teritorijoje. Per į OM mes stengiamės su, suteikti paramą taip pat ir didžiai daliai ekonominių migrantų, kurie yra užstrigę Libijoje. Taigi veikiausiai šį mėnesį ES teiks paramą galimybėj persikelti iš Libijos į Nigerį e, tiems migrantams, kurie gaus e, atitinkamą tarptautiniu mastu saugomų asmenų statusu. Markai. Roberta, į jūsų klausimą atsakiau pradžioje. Aš, aš, aš esu tikras, kad jūs girdėjote atsakymą net ir nebūdamas salėje. Jūs e, teigiate, apistatėte tą įvaizdį, kurį, kurį šiuo metu turi ES vidaus sienų kontrolė piliečių akise. Daugelis yra susirūpinę dėl tam tikrų iššūkių saugumui. Ir mes tai suprantame, stengiamės užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Tačiau nelengva yra tai padaryti ir jūs tai žinote. Savo pasiūlymu mes dabar norime užtikrinti, kad vidaus sienų kontrolė būtų pasitelkiama tik kraštutiniu atveju ir kad kaiminės valstybės narės tose procesuose visapusiškai dalyvautų tam, kad būtų galima užtikrinti laisvą asmenų judėjimą net ir būtiniausiu atveju pradėjus kontroliuoti asmenų judėjimą per sienas. Dėl Afrikos aš jau kalbėjau apie legalią migraciją ir perkelimus yra svarbu užtikrinti teisėtas legalias galimybės atvykti į ES tam, kad būtų galima užkirsti kelią nelegaliai migracijai. Čia ES privalo glaudžiau bendradarbiauti su trečiosiamis šalimis ir tai turėtų tapti šis bendradarbiavimas svarbesnė sudėdamąją dalimi bendrojo bendradarbiavimo kontekste siekiant geriau administruoti migrantų srautus. Todėl šiame kontekste mes pasiūlėme idėją pradėti glaudų bendradarbiavimą tarp valstybių narių, nepažeidžiant jų nacionalinių įgaliojimų ir atsižvelgiant į jų poreikius, ekonominius poreikius, pradėti gyveninti bandomuosius legalios migracijos projektus su atrinktomis šiems projektams trečiosiams šalimis, kurie būtų finansuojami iš ES lėšų. Atsižvelgiant į valstybių narių pateiktus pageidavimus, tas projektas turėtų būti gyvendintas ir šiuo metu mes svarstame tokią galimybę, tarėmės dėl jos įgyvendinimo su valstybėmis narėmis perkelimai, kuriuos aš minėjau savo įžangoje, yra labai svarbus. Ir atsižvelgiant į e, veiksmų planą skirtą paremti Italijai, mes e, jį gyvendinami galime sumažinti tam tikrą spaudimą šalims, e, kurios yra patekusios į viduržėmio jūros migracijos kelią ir taikome dabar laikiną mechanizmą skubos tvarka e, siekiant evakuoti labiausiai pažeidžiamas migrantų grupės. Perkelimas iš tokių šalių kaip Nigeris ir Čadas bus labai svarbus, e, bendradarbiavimas su Nigeriu vyksta labai gerai, su Čadu turime tam tikrų problemų, patikinome savo partnerius, kad esame pasirengę bendromis pastangomis administruoti ir valdyti migrantų srautus. Dabar esu priverstas grįžti vėl prie savo gimtosios kalbos, nes ponia Vozenberg uždavė klausimą. Graikiškai. Dar kartą turiu pakartoti, kad mūsų prioritetas yra perskirstyti tuos asmenis, kurie turi tokią teisę. Čia dar kad noriu pabrėžti, kad nei Graikija, nei Italija nebus paliktos likimo valiai. Ir mes e, nuo pat pradžių jau e, padedame šioms šalims, kurios patiria didžiausią spaudimą komisijoje tiek kooperatyvinė prasme, tiek finansinė prasme teiks paramą ir pateiksime jums reguliariai atitinkamas pažangos ataskaitas. Girdėjau iš daugelio valstybių narių džiugios informacijos šio klausimu. Pone Kengė taip pat uždė klausimą. Dėl migrantų padėties. Mes esame susirūpinę migrantais, nesvarbu, kur jie bebūtų. Libijoje mūsų prioritetas, kaip ką tik minėjau, yra užtikrinti, kad mūsų partneriai sugebėtų turėti pakankamai personalo, kad apsaugotų sienas ir ekonominiai migrantai, kad galėtų grįžti į savo kilmės šalis, jeigu to pagėdauja. Čia dar laukia nemažai darbų mūsų šioje srityje. Tikiuosi, kad greitų metų turėsime galimybę dar šį klausimą apsvarstyti plačiau. Ir tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus. Nežinau, ar sutinkate su šiuo mano teiginiu ar ne, mielas pirmininkė, bet esu pasirengęs dar grįžti, kada tik jūs e, panorėtumėte, tam, kad e, galėtume geriau suvokti bendrą padėtį. Na ir baigdamas noriu dar kartą padėkoti ir iš tiesų nuoširdžiai tą sakau kad esu labai dėkingas Jums už paramą per pastarosius metus. Mes sugebėjome pasiekti rezultatų ir tikrai be Europos parlamento paramos e, nebūtume sugebėję to padaryti ir aš iš tiesų nenoriu sumenkinti kitų institucijų reikšmės, tačiau jeigu taryba e, būtų nusteigusi taip pat bendrabiauti kaip Europos parlamentas, tai Europos ateitis atrodytų šviesiau. Ačiū pirmininkė, nežinau. Uh, tie e, jūsų pagiros žodžiai e, padėtų mums iš tiesų, ar ne? Labai esame dėkingi Jums, kad atvykote ir kad reguliariai atvyksite. Dar kartą ačiū, kad atvykote. Panašu, kad e, pas mus atvyksta kitas komisijos narys. Uh, colleagues, the next item we can take it. The Commissioner is here. Galime, kolegos, pradėti svarstyti kitą darbo tokias klausimą. Komisijos narys jau atvyko, taigi nejudėkite iš savo vietų ir to jau pradėsime.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 dear colleagues. Um... Kolegos, periname prie dešimtojo klausimo. Seras Julian King, už saugumo sąjungas Kingas Europos komisijos narys, pristatys mums klausimą. Rugsėjo 13 dieną komisija paskelbė keletą dokumentų susijusių su naujai patvirtintų dokumentų rinkinių ES kibernetinio saugumo didinimas, atsparumas, agresimas ir gynyba. Ir mūsų komitetui rūpi vidaus saugumo aspektai, kovant su kibernetinėms nusikaltimams, privatumo apsauga. Ir malonu, kad komisijos narys King atvyko pas mus. Jis ką tik kalbėjo terorizmo komitete. Ir malonu, kad jis rado laiko apsilankyti pas mus paskelbti kai kurie informaciniai dokumentai, įskaitant komunikatą dėl atsvarumo atgrasimo ir gynybos ir kiti susiję dokumentai, apie kuriuos kalbės komisijos narys. Taigi, serė Džiulianai, labai malonu, kad jūs atvykote pas mus ir prašom jums žodis. Ačiū už kvietimą. Dėkoju tiems, kurie atėjo į šį posėdį. Į dvigubą komisijos narių dozę galą ir komisijos narių Avramopulos. Man malonu e, pakalbėti su jumis apie kibernetinį saugumą. Šiuo metu apie tai kalbama nemažai, nes ne vienas komitetas turi suvaidinti gana svarbu vaidmenį šiame kolektyvinėme darbe Tačiau man labai rūpėjo sustikti su jumis, Lybė komitetu, aptarti šią temą, nes aš manau, kad būtent jūsų vaidmuo yra, čia yra labai svarbus kartu su kai kuriais kitais parlamento institutais. Ir ne tik apie tai, kas susiję tiesiogiai su kovas kubernetiniais nusikaltimais, yra platesnių gynybos ir saugumo klausimų, kurie susiję su jūsų darbo svarbiausiais aspektais. Taigi, ačiū Jums dar kartą ir ačiū už Jūsų domėjimas į šią temą. Kaip žinote, ir esame apie tai kalbėję anksčiau, didžiuliai pranašumai, kuriuos duoda sujungtas pasaulis, turi būti vertinami šalia ir tam tikrų iššūkių ir pavojų kylančių dėl to sujungimo, apjungimo. Jeigu to nepripažinsime ir nedarysime nieko, kad įveiktume tos iššūkius, padintume saugumą kibernetinėje erdvėje, galime pakirsti to sujungimo patikimumą, pasitikėjimą juo ir mūsų piliečių tikėjimą tuo, kas turėtų būti jų ateities svarbia dalimi. Taigi tai yra labai svarbus darbas dėl tų platesnių, dėl tos platesnės reikšmės. Ir kartu su kitais komisijos nariais mes bandom iškelti tam tikrus klausimus aptarimui su valstybėmis narėmis ir su parlamentu, kad apibrieštume tolesnį kelią. Pradedame ne nuo nulio. Kibernetinio saugumo strategija buvo patvirtinta dar 2013 metais. Tinklų informacinių sistemų E, saugumo direktyva egzistuoja. Ji reikalauja, kad paslaugos svarbios visuomeniai būtų tinkamai apsaugotos. Tačiau klausimų susijusius kibernetiniu saugumu aspektai keičiasi labai greitai. Todėl mes manom, pamanėme, kad iš naujo reikia tos klausimus apgalvoti, aptarti. Daiktų internetas reiškia, kad 10 milijardų naujų prietaisų prisijungs prie interneto. Tai duoda pranašumų, naudos, bet tai taip pat gali kai kas panaudoti tam, kad pakenktų. Kibernetinės grėsmės tampa strategiškai vis svarbesnės. Jos gali kelti pavojų mūsų svarbiausiai infrastruktūrai, netgi demokratinėmis institucijos. Jos taip pat iš internetinio pasaulio persikelia ir verslui svarbes e, veiklas, kitose, kitus ekonominius sektorius. Jūsų turimuose dokumentuose matome, koks yra iššūkio mastas. Nuo 2016 metų daugiau kaip 2000 išpolių per dieną įvyksta. Tai yra 200 procentų padidėjimas per metus. Vienas e, geriausiai žinomų antpolių pastaruoju metu rodo, kokį poveikį toks antpolis gali būti didelis. 150 šalių patyrė šį antpolį. Esant tokiam iššūkio mastui, mes praėjusią mėnesį pasiūlėme priemonės, kaip sustiprinti kolektyvinį atsaką. Jis pagristas trimis ramščiais, kaip minėjo pirmininkas - atsparumas, atgrasimas ir gynyba. Visose šiose srityse reikia dirbti kartu visoje Europos Sąjungoje ir taip pat platesnių mastų, tarptautinių mastų. Ši tema, kiek žinau, e, labai rūpi parlamentui. Per paskutinę sesiją Strasbūrė apie tai diskutavome, remdamiesi e, pranešimų skirtų kibernetiniams nusikaltimams. Tai jas žinau, kad jūs suprantate, kaip svarbu siekti pažangos šioje srityje. Pirmoji, pirmasis šramščių yra atsparumas. Turime kolektyviai tapti atsparesni, kad mus sunkiau būtų atakuoti ir turime greičiau reaguoti, kai vyksta antpoliai. Šio ir dokumentų rinkinio dalis yra komisijos pasiūlymas dėl e, stipresnės ES klėtinės saugumo agentūros ENISOS pagrindų, kurią puikiai žinote, su naujomis galiomis atskamybės ištekliais, kad padidintume kolektyvinę apsaugą ir koordinuotus atsakus, kai kokie įvykiai vyksta. Šities taškas yra NISA direktyva, tačiau turime ją peržiūrėti, kaip jį veikia. Ir manau, kad tą apsaugą reikia išplėsti ne tik kritiniams sektoriams, bet ir kitiems, kuriems gali kilti pavojus, pradant nuo viešosios administracijos. Taip pat turime užtikrinti, kad e, tinklo kompiuterio incidentų reagavimo komanda būtų išplėsta. Kibernetinė saugumo agentūra turėtų, turėtų vai, turėti vaidmenį gyvenant ES mastu vykdomą sertifikavimą, kuris turėtų užtikrinti, kad saugumas būtų prigimtini, na, jau naujų produktų ir paslaugų viduje, saugumas dizaino pagrindų turi būti užtikrintas. Agentūra turėtų padėti užtikrinti, kad šimtai milijardų naujų produktų būtų pakankamai atsparus kibernetinė prasme prieš juos išleidžiant į rinką ar vėliau. Ši sistema turi propaguoti naujas ES sertifikavimo sistemas ir procedūras. Kai ką jau turime, kai kurių gerų sistemų jau yra, bet kad sukursime visapusišką, kol sukursime visapusiškas Europos e, reikalavimus, taisyklės, standartus, na, reikia padirbėti, kad piliečiai žinotų, kokiais produktais ar prietaisais galima pasitikėti ir kad tie ir ar gamintojai naudoja saugumo aspektus kaip kokybės matą. Taigi įstatymai ir reglamentai yra svarbus, bet kultūra taip pat, nes maždaug 95 procentų sėkmingų atakų atveju Dalis to yra susijęs su žmogaus veiksmais. Taigi kibernetinis saugumas prasideda namuose nuo kibernetinės hygienos, saugių slaptažodžių, e, prikabintų dokumentų tikrinimų. Tai nėra aukšta matematika, bet e, rezultatas gali būti svarbus. Turime padėti žmonėms prisimti atsakomybę ant savęs, taip pat verslui, viešosioms organizacijoms Jie turi taip pat tai, taikyti kibernetinio saugumo programas, jas nuolat atnaujinti, atsižvelgiant į besikeičiančią riziką. Atsparumas reiškia, kad žmonės turi turėti atitinkamus įgūdžius, galėjime dirbti su naujomis, naujovėmis, mums reikia panaikinti įgūdžių spragą. Šiuo metu manoma, kad iki 22 metų trūks 350 tūkstančių specialistų. Taigi kibernetinis saugumas turi pakliūti ir mokymo, švietimo programas. Faktas yra tai, kad dauguma Europos gamintojų yra priklausomi nuo labai svarbių technologijų įsigijimo iš už ES ribų. Taigi mes norime sustiprinti ir Europos pramoninius pajėgumus. Jau pirmosius žingsnius, kaip žinote, žengėme, paskeldami privačią viešąją partnerystę skirtą kibernetiniam saugumui, kuri bus padės mobilizuoti 1,8 milijardo eurų nuo dabar iki 20 metų, bet JAV jie išleidžia 11 milijardų eurų vien šiemet šiems, šiems, šiems klausimams. Taigi mūsų pastangos netitinka grėsmių masto. Taigi toliau mes siūlome įsteigti Europinį kibernetinio saugumo tinklą, kad sustiprintume Europos pajėgumus ir tuo pat metu kurti Europos kibernetinio saugumo tyrimų ir kompetencijų centrą, kuris būtų kaip ir centrinė šis visai, visoms mokslinių tyrimų veiklai ir teikti paramą bendrovės. Pateiksime pasiūlymą kitais metais, remdavęs bandomojo etapu, kurį pradėsime netrukus. Atsparumo tikrinimas reiškia, kad reikia sugebėti reaguoti, kai kas nors įvyksta. Kaip pastarai metų išpoliai parodė, turime tam tikrą architektūrą, bet reikia daugiau. Taigi mes išdėstame pagrindinį planą e, ir tokį scenarių, kaip reikėtų reaguoti kilus krizėms, kurį turime dabar išbandyti ir patvirtinti kartu su valstybės narėmis ir kitais. Kad mus būtų sunkiau užpulti yra atsakymo dalis, bet tik tai dalis. Mums taip pat reikia uh, atgrasimo priemonių, patikimų atgrasimo priemonių, ar tai būtų nusikalteliai, ar priešiškos nevalstybinės ar valstybinės pusės. Kaip komisijos pasiūlyme mes daugiau dėmesio skiriame siekti padidinti pagaut, galimybę pagauti tuos nusikaltėlius, tuos, kurie rengia išpalius. Atgrasimas susijęs su aptikimu, atsakimu, tyrimu ir persekiojimu, teisiniu persekiojimu. Kadangi e, kibernetinėje erdvėje yra labai daug privataus sektoriaus, reikia stiprinti bendradavimą ir su privačiu sektoriumi. Teisės saugos pajėgumai turi neatsilikti nuo technologijų vystimosi Todėl mes suome sustiprinti bendradarbiavimą ir dalymas patirtimi e, dėl kibernetinės ekspertizės ir sustiprinti Europolą, jį paversti tam tikrą centrinę šimi ir kibernetinė erdvėje teisėsaugos prasme. Yra iššūkių su skaitmeniniais įrodymais taip pat. Todėl mes norime imtis veiksmų ir panaikinti tam tikras kliūtis, kad būtų galima gauti tuos elektroninius įrodymus ir sėkmingai panaudoti tokius įrodymus persekė, teisinėme persekėjime. Dominių srautai e, yra tarpvalstybiniai prokurorų ir tyriejų darbas labai dažnai yra susijęs su, e, yra apsiriboję nacionalinėmis ribomis ir turime čia kažką daryti kartu su komisijos narė Jurova Pateiksime pasiūlymų kitų metų pradžioje, kaip palengventi prieigą prie elektroninių įrodymų, įskaitant ir jų panaudojimą kovojant su kibernetiniais nusikaltimais ar išpoliais. Mes sustiprinome savo pajėgomis persekyti ir skirti sankcijas už tam tikras kibernetinių nusikaltimų formas, pavyzdžiui, vaikų seksualinį išnaudojimą. Turime iš to pasimokyti, ką, ko įmanoma ir imtis veiksmų kitose naujose sritise mes siūlome e, užsiimti ir mokes, mokesčių mokėjimų sukčiavimu, kuris tampa vis dažniau nusikaltimų internetinėje erdvėje. Norime išplėsti apibriežti nusikaltimų, įskaitant e, visus sandorius, įskaitant e, virtualias valiutas. Taip pat nuobaudų srityje reikia sudarinti valstybių narių taikoma persekėjimą. Taip pat turime stiprinti politinį atsaką į išpalius per valstybių narių gynybos pajėgumus. Čia yra svarbus, aiškus, gynybinis elementas. Todėl norime dirbti su valstybėmis narėmis ir panalizuoti ES e, gynybos fondo projektų kūrimui ir kibernetinės saugumo, kibernetinės gynybos pajėgumų stiprinimui. Taip pat norime sustiprinti tarptautinius procesus, kad būtų sutarta dėl normų, dėl tarptautinės teisės taikomumo ir kitų dalykų. Kaip jau minėjau, užsienio reikalų taryba birželio mėnesį parengė, pateikė kibernetinio saugumo priemonių rinkinį. Tai yra įvairios kontrapriemonės prieš E, agresijos veiksmus mūsų atžvilgių, įskaitant ir sankcijas. E, vis daugiau mes turime dirbti su tarptautiniais partneriais šios darbo tvarkės rėmose. Ši darbo tvarkė yra tokia, kur reikia dirbti kartu ir jungtinėse tautose, e, siekiant kaip galima platesnės paramos šiam damurų, didinti kaiminių šalių ir kitų šalių atsparumą ir padinti pasaulinį saugumo lygmenį į aukštesnį lygį. Taip pat turime imtis e, didesnę bendradarbiavimą su NATO. Čia šioje srityje ES ir NATO e, bendra deklaracija pasirašyta Varšuvoje praėjusiais metais išdėstė įvairių siekių, kuriuos reikia įgyvendinti. Pasiekta gera pažanga. E, NATO ir ES štabai surengė mokymus. Aš žiūrėsime su jūsų parama, ar galime nueiti toliau ir toliau praturtinti mūsų atitinkamus atsakus, didinant atsparumą ir kovojant su kibernetinėmis grėsmėmis. Rugsėjo 28 dieną komisija taip pat patvirtino komunikatą dėl neteisėto turinio internete. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, nes tai yra susijęs su panašiais klausimais. Tas komunikatas išdėsto gairias ir principus internetinėms platformoms, siekiant padidinti aktyvų, aktyvę prevenciją neteisėto turinio, jo šalinimą, jeigu jis skatina terorizmą, neapykantą, smurtą, taip pat numatyti saugikliai siekiant užtikrinti įvairių pagrindinių teisų apsaugą. Norėčiau šiandien, kaip jau anksčiau esame kalbėję, pasakyti, kad tai nėra tuo nėra siekiama pasakyti, kas yra teisėta, kas ne. Tai išdėstyta atskirai, atskirame teisės akte. Bet yra internete medžiagos netgi gerai žinomose platformose, kuriuose šlovinamas terorizmas arba žmonės mokomi imtis teroristinių veiksmų. Ir jeigu tai yra neteisėta, bendrovės turi prisimti savo atsakomybę ir su to turiniu atitinkamai pasielgti. Šis komunikatas yra pirmasis žingsnis, toliau, ką darysime, priklausys nuo tarptautinių internetinių platformų ir bendrovių reakcijos. Mes atsidžiai stebėsime, kokia bus pažanga dar šiais metais ir, kaip sakėme, kitų metų pradžioje įvertinsime. Ar pakankamai pažangos pasiektas sprendžiant šias problemas, ar reikia tolesnių veiksmų, įskaitant panaudoti savo teisę, pasiūlyti teisės aktą. Gerbiami parlamento nariai, pirmieji ambicingos, mano nuomonė, kibernetinio saugumo dokumentų rinkinio dokumentai pateikti jums ir plačiai dirbdami su įvairiais komisijos nariais. E, mes tai padarėme ir esame dabar pasirengę jums, jūs ir kitiems komitetams pristatyti ar kitaip painformuoti apie tai. Kiti pasiūlymai, kaip buvo paskelbta, bus pateikti vėliau, kitais metais, dėl elektroninių įrodymų ir panašiai. Jie visi prisideda prie strateginio tikslo, tikslo tai yra sustiprinti mūsų kibernetinį atsparumą e, naujiems iššūkiams šioje srityje. Ačiū. Ačiū, Julianai. Dabar galimybė nariams pasisakyti. Visų pirma, Roberta Metzola, PP frakcijos vardu. Ačiū komisijos narė, atsiprašau, kad aš veikiausiai turėsiu išėti pasisakiusi, nes turiu būti kitame komitete. Labai ačiū už tai, kad atėjote pas mus dar kartą, taip pat už visą jūsų darbą ir iniciatyvas e, gerinantės saugumo e, sistemą ir kibernetinį saugumą. Kibernetiniai nusikaltimai tapo e, įsitvirtinusių dalykų. Tai vienas iš svarbiausių 21 amžiaus iššūkių, nes nekartą tai esate kartoję, Tai liečia visus, tai pasikesnimas į mūsų gyvenimo būdą. Tai taip pat išbandymas mūsų strateginiai infrastruktūrai. Su penktos kartos internetu grėsmės tik išauks, o mūsų teisės saugos institucijos turi būti vienu žingsniu prie kietų, kurie nori išardyti tas sistemas ar paimti jas įkaitų. Yes, Aš neaptarsiu visų saugumo aspektų, bet noriu pasidžiaugti tuo, kad daromas spaudimas dėl Enisos kad būtų suteikti nuolatiniai įgaliojimai valstybėms narėms veiksmingai užkardyti kibernetinius išpolius ir, ir e, jiems pasipriešinti. Turime dirbti su kitomis agentūromis ir toms agentūroms reikia skirti tinkamus reikalingus išteklius, kad jos galėtų kurti reikalingus gebėjimus ir taip atremti augantį krūvį ir e, dirbti tinkamą darbą kibernetinių nusikaltimų srityje. Taip pat turime e, kovoti su e, sukčiavimais, ypač kalbant apie e, mokėjimo sandorius pasitelkiant internetinę valiutą. Už Skaitmaninė valiuta tampa įprastų dalykų. ES krizių reagavimo sistema leis mus, mums veiksmingai sureaguoti, jei bus bandymų įgyvendinti kitą kibernetinę ataką. Reikia užtikrinti e, tyrimą E, tokių nusikaltimų ir sankcijas. Reikia patraukti e, atsakomybę ant tuos, kurie įvykdo tokius nusikaltimus, taip pat geriau ginti mūsų piliečius, vaikus, verslo informacijos sistemas informacijos tinklus ir infrastruktūrą. Tai reiškia, kad reikia turėti galimybę veiksmingai mm, išimti nepagidaujamą turinį iš interneto, kai tik tai gauname informacijos apie tai. Kolegos, laiko turime tik tai iki pusės penkių, prašyčiau neviršyti pasisakymams skirtų dviejų minučių. Toliau Birgit Sipil, ačiū. Komisarė Kinga, ačiū už tai, kad e, atėjote jau antrą susitikimą parlamente aptarti svarbius klausimus. Galiu pakartoti daugelį dalykų, kurie jau buvo pasakyti, bet noriu E, lai, paminėti du pavyzdžius, apie kuriuos kartais nesusimastome. Daugelis piliečių tiesiog nežino apie tai, kas vyksta skaitmaninėme pasaulyje. Jie atsisinčia prietaiką, sako, o čia puikus dalykas, bet nežino, kas vyksta, kai kas net nežino, kad jie yra sekami per tokias priemonės, kai kam tai nerūpi, jie nesidomi kokiam tik, tikslui, kai kam net nerūpi tai, kad draugė su prietaikomis žmonės atsisiunčia ir virusus. Galbūt tai esmens problema, tačiau vieną dieną. E, pabandžius perkelti informaciją iš asmeninio uh, E, prietaiso į darbinį kompiuterį, į tą apsaugotą infrastruktūrą įvedamas virusas. Ar mums tai rūpi? Kartais man atrodo, kad ne. Noriu dar pridurti štai ką. Jei norime kalbėti apie kibernetinį saugumą, turime šviesti valstybės narės Bandėme tai daryti jau nemažai metų, tačiau sėkmė vidutinė. O žiniaskla, kompetencijos žiniasklaidos klausimų, medijų klausimų yra dar vienas svarbus dalykas. Dar noriu paminėti, kalbant apie domenų saugumą, egzistuoja RIFID technologija. Vieną kartą būdama e, prekybos centre nustebau, kuomet neturėdama e, grinųjų pinigų išsitraukiau kortelę ir norėjau įdėti ją į įrenginį, bet man pasakė, galite te, tik tai priliesti kortelę prie įrenginio, nereikia jos įkišti niekur. Tai gal neblogai, tačiau nusikalteliui, kuris stovi už manęs eilėje, labai nesunku nuskaityti. E, duomenis mano. Aš įdedu kortelę, bet be visų didelių iššūkių yra draugybė tokių smulkių dalykų, kurių taip pat turime nepamiršti, nes e, praeitai jau esame pasimokę, kad kuomet kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, kalba eina ne apie narkotikų kontrabandą, asmenų gabenimą, bet apie tai, ką praeitie laikėme nedideliais, nesta, nesvarbiais nusikaltimais. Tai tampa didelio nusikalstamumo dalimi. Todėl e, smulkmenų taip pat negalime pamiršti. RIFID e, technologija. E, aš irgi kaip ir ponė Sipil, labai įtariai vertinau šią, šią galimybę, kaip pirmą kartą man teko su ja susidurti. E, reikėtų pasirūpinti šio sprendimo apsauga. Toliau Džudit Sangentinė. Ačiū pirmininkė. Jau antrą kartą ponas su, su ponu Kingu susitinkame šiandien. Porą dalykų skaitmaninės valiutos klausimas. Jau antrą kartą dalyvauja dėryboje dėl kovos, e, dėl direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu. Ir skaitmaninė valiuta yra labai svarbus klausimas, kaip užtikrinti, kad nebūtų naudojama pinigų plovimo tikslais. Jeigu imsimės šio klausimo šioje direktyvoje, atrodo, kad taip ir yra, tai tikrai daug nuveiksime. Toliau um, užpakaliniai įėjimai ir terminai. Kiek žinau, 2018-aisiais bus pasiūlymas dėl uh, šifru, šifruočių naudojimo baudžiamuosiuose tyrimuose, tai šiek tiek mums kelia nerima. Žinoma, norime, kad e, tyrėjai turėtų galimybę atlikti savo darbą, bet Jeigu labai pradėsime gilintis į šį klausimą, e, šalis taiko labai nevienodą politiką. Nulinių dienų galimybę. E, svarbu užtikrinti galimybę, galimybę šalims, tyriems e, atlikti savo darbą, atlikti tyrimą, tačiau tai, tai Mm, jau ne vienos valstybės aprieptis, ne vienos valstybės kom kompetencija. Teroristinės, teroristinio turinio talpinimas internete. Europoje nėra apibriešties, kas yra teroristinis ir nusikalstamas turinys internete ir e, skirtingose šalise skirtingas turinys išimamas. E, nuspręsta šią užduotį perkelti interneto paslaugos teikėjams, bet aš manau, kad tai yra valstybės užduotis, mūsų institucijų užduotis ir tikrai nereikėtų tos užduoties perkelti e, verslo partneriams, verslo paslaugų teikėjams. Reikėtų pasirūpinti, kad, kad, kad, e, komercin, kad, kad to netektų klausimo spręsti e, paslaugos teikėjams. Toliau Žerardė prie. Ačiū pirmininkė. norėčiau paprašyti komisijos nario ir kolegų e, kantrybės, nes aš nieko nežinau, neišmanau kibernetinio saugumo temos, aš galbūt per vėlai atėjau. E, Kol, kol, kol jūs jau buvote pasisakęs, aš nesu toks para, paranoiškas kaip mūsų pirmininkas, bet aš šios svarstamos temos nelabai išmanau. Noriu pasidalinti pastebėjimais ir, ir išsakyti vieną prašymą, ponė komisijos nariai interneto erdvė, tai erdvė be sienų, kai yra išpolių interneto erdvėje. Atsakomybė už tai tampa netartautiniai bendruomeniai, nes taikiniais pasirenkamos skirtingos vietovės, skirtingos erdvės ir privatus ir viešasis sektorius. Noriu paklausti, ar pateiktame komisijos pasiūlyme yra numatyta galimybė kurti gebėjimus tinkamus kibernetinės apsaugos gebėjimus. Pavyzdžiui, žinau, kad Prancūzija rengėsi kurti padalinį ar didesnę struktūrą, kuriai bus patikėta užduotis rūpintis e, kibernetiniu šalies saugumu kalbant apie Europą, atsižvelgiant į tai, kad internetas neturi teritorijos apibrieštos, uh, Ar bus, ar yra planų kurti tokius gebėjimus? Jūs minėjote, kad kitais metais 350 tūkstančių. 305 milijonai bus skiriami tam, tai sričiai. Tai tikrai labai didelis skaičiai. Galbūt mes pasieksime didesnio našumo, jeigu pabandysime užtikrinti, kad valstybės, valstybės institucijos skaitus informaciją. Uh, Europos e, agentūra užsimanti šiais klausimais, kibernetiniu saugumu, atsit gerai dirba, bet aš kiek aš žinau, jie tiesiog organizuoja konkursus. E, e, konkursą internete, kur dalyvauja internetinio saugumo ekspertai. Na, galbūt jūs man pateiksite kitus argumentus ir mane įtikinsite, kad viskas yra kitaip. Dar vienas dalykas e, tie internetinėje erdvėje, kurie mm, nusitaikė į vaikus, kai kuriais atvejais tulintis e, iškrypusių polinkių. Noriu, ka, žinau, kad rengiama Europos e, rekomendacijos Europai šiuo klausimu ir aš tikiuosi teisė, kurios pasiūlymų E, žinau, kad tokie yra, pavyzdžiui, mano šalyje bei Kanadoje. Ačiū toliau, ponas Boni. package on, on cyber security. Ačiū. Už Jūsų pasiūlymus dėl kibernetinio saugumo puikiai suprantame, kad kibernetinių grėsmių mastai didėja. 2016 metų pradžioje daugiau nei 4000 atsitiktinių išpolių kibernetinių buvo užfiksuoti visame pasaulyje ir dabar e, tokių išpolių skaičius padidėjo 300 procentų. 80 procentų europinių kompanijų buvo patyrusios praėjusiais metais kibernetinių atakų. Tai yra rimta problema ir nors nu, duoti kelias klausimus susijusius su kibernetinio saugumo paketu ir jūsų pranešimu. Pirmas klausimas dėl koordinavimo ir bendradarbiavimo. Akivaizdu, kad reikia suteikti Enisai naujus įgaliojimus tam, kad e, bendradarbiavimas tarp valstybių narių ženkliai sustiprėtų, tačiau kita vertus turime glaudžiau bendradarbiauti tarp ES institucijų, Europolo, Enisos, ES ir kitų, kadangi Esame labai daug informacijos, daug duomenų, reikia juos vertinti tinkamai, tai yra akivaizdu, reikia vertinti juos greitai. Jūs e, taip pat minėjote, tai būtų antras pastebėjimas, kad prasidėjo bendradarbiavimas tarp NATO valstybių, tai yra labai svarbu suvokti, kad kalbame ne tik apie civilinio pobūdžio kibernetinės grėsmės, jos yra susijusios taip pat ir su gynybos politika, gynybos sritimis, su e, kibernetinė gynyba. Todėl manau, kad ateityje reikėtų vykdyti nuolatinius mokymus. E, Šioje srityje pritariu Birgit, kad e, vienas iš svarbiausių klausimų yra dėmesio atkreipimas į pačią problemą. Žinoma, e, tą reikia daryti, kad e, atskiri individai suvoktų geriau problemos esmę. Dar vienas klausimas yra susijęs su ženklinimu ir e, žymėjimu turime jį užtikrinti, tačiau e, reikia vengti tokių situacijų, kuomet viskas maunama ant vieno kurpalio. Turime kalbėtis su skirtingomis pramonės įmonėmis, su skirtingais sektoriais. Žinoma, tas ženklinimas yra kažkoks reikalingas, tačiau būtina į atitinkamas diskusijas įtraukti visus partnerius ir atlikti šį darbą tinkamai pasiūlyti pačius aiškiausius problemos sprendimus. Dar viena mintis susijusi su tomis e, informacija apie neteisėtą veiklą, gairių parengimą. Pirmiausia, turime suvokti, kaip tos gairės turėtų veikti. Ir po to, kaip buvo minėta, reikėtų pagalvoti galbūt apie tam tikrus teisėkuros veiksmus, kokia būtų jūsų nuomonė šio klausimu. Aš manau, kad pagrindinė problema yra ta, kad situacija skirtingose šalise yra skirtinga. Šios gairės kai kuriuose šalise galbūt būtų tinkamai gyvendintos. Tuo tarpu kitos joms ypatingai didelės pirmenybės neteiktų, taigi reikia pagalvoti, kaip būtų galima į šios procesus geriau įtraukti visus partnerius. Ačiū Mariju Lauristin dabar. Ačiū komisijos nariai, kad atvykote, suteikite mums informacijos apie šios svarbius naujus pokyčius, vertinant nuveiktus darbus, kyla nemažai gerų minčių teigiamų, ne tik susijusių su kibernetiniu saugumu, technologijomis, gynybos politika, tačiau taip pat ir su žmonių švietimu, kompetencijų centrais, mokslinių tyrimų rezultatų pasitelkimu. Pratesdama pono Boni mintį, noriu pasakyti, kad šiame pasiūlyme išvelgiau E, tam tikros sumaišties arba pasigėdau aiškių e, kibernetinių nusikaltimų, kibernetinio saugumo apibrieščių. Ir jūs savo kalboje taip pat kalbėjote apie skaitmeninius nusikaltimus, užsiminėte apie juos ir skaitmeninį saugumą, tai nėra adekvatus identiški dalykai. Siekiant užtikrinti didesnį privatumą. E, ir matome, kad šios pastangos yra glaudžiai susijusios su skaitmeniniu saugumu. Šiuo reglamentu visų tų problemų neįspręsime, reikia taip pat ir naujų teisės aktų baudžiamosios teisės srityje, nes labai daug šių naujovių yra perkeliama ir į nusikalstamus e, veiksmus ir gali turėti įtakos žmonių sveikatai, saugai, saugumui, jų namų saugumui ir taip toliau ir panašiai. Taigi Kaip jūs bendrabiaujate su komisijos nare Jūrovo šioje srityje, nes mes manome ir jaučiame, kad reikia aiškesnių pakeitimų, naujų skyrių baudžiamosiose kodeksuose susijusiuose su nusikaltimais skaitmeninėje erdvėje, ne tik kalbant apie kibernetinį saugumą, tačiau taip pat ir platesnė prasme. Todėl aš jūs paraginčiau kartu su komisijos nare Jūrova e, ypatingą dėmesį atkreipti į vaikų problemas. Mes e, bandydami kažkaip specialiai apsaugoti vaikus, vaikus susidurėme su tam tikrais teisiniais sunkumais, siekdami e, savo pasiūlymus įgyvendinti tinkamai. Pavyzdžiui, internetiniai žaidimai jų eigoje gali kilti tam tikrų grėsmių vaikams žaidžiantiems internetinius žaidimus, nes yra tokių žaidimų, kuriais, pavyzdžiui, skatinamas vaikų e, savižudybės ir tokius veiksmus, e, už tokius veiksmus reikėtų numatyti baudžiamąją atsakomybę. Todėl mes jūs raginame kuo greičiau pasvarstyti apie galimybės, kaip galima geriau apsaugoti vaikus skaitmeninėje erdvėje ir e, ne tik e, turint omenyje technologijų naudojimą, tačiau ir kasdieninę veiklą. Kitas dalykas, kurio pasigėdau jūsų tikrai e, puikiai parengtame dokumente, tai yra sąsajų tarp elektroninio privatumo ir saugumo. Šiuo metu jaučiame tam tikrą spaudimą, kuomet bandoma e, skurti tam tikrą dirbtinį konfliktą tarp elektroninio saugų, privatumo ir saugumo aspektų, nes e, paprastiems žmonėms e, elektroninis privatumas ir saugumo klausimai yra glaudžiai tarpusėje susiję. Ir e, aš labai tikiuosi, kad daugiau svarstydami šios klausimus, apie jas diskutuodami mes e, tą sąsąją sugebėsime sutvirtinti tarp e, asmens saugumo ir jo privatumo apsaugą. Ir iš tiesų šie dalykai vieni kitiems neprieštarauja. Dažnai mums bandoma įteikti, kad reikia pasirinkti arba vieną arba kitą. Aš su to nesutinku. Ačiū. Pirmininkas, labai įdomi diskusija būtų gerai, jeigu galėtume skirti šioms diskusijoms daugiau laiko. Barbara Spinelį yra mūsų paskutinė kalbėtoja, prašau. Ir Ana Gomis dar po to. Ačiū, Serė Kingai. Noriu užduoti Jums kelis klausimus susijusius su man rūpimomis temomis. Prašyme e, yra teikiamos siūlomos priemonės, kuriamis būtų ginamos e, nuomonės laisvė, išraiškos, žodžio laisvė. Tačiau tos grėsmės, kurias minėjote ir kurios yra susijusios su kibernetiniu saugumu, yra galbūt e, šiek tiek neproporcingai vertinamas. Jūs minėjote JAF modelį 70 milijardų dolerių šiais metais yra skiriamos, e, skiriami šiai sryčiai ir tą modelį gyveninti ir aš abejočiau, ar mums vertėtų tą modelį ir e, perkelti į Europos Sąjungą, nes e, jaučiame čia tam tikrą paranoją, kuomet bandoma apsisaugoti nuo kibernetinių išpolių, įrodymų, apie kuriuos mes nebūtinai turime apčiuopiamų žinoma, reikia stiprinti mūsų atsparumą, tačiau svarbu labai aiškiai apibrėžti, apie kokį turinį mes kalbame ir koks interneto turinys yra nusikalstamas. Ir taip pat reikia labai stebėti, kad nebūtų pažeista žodžio ir, ir nuomonės laisvė šiuo atveju, kuomet kalbama apie tam tikrus priešiškus ketinimus, nusikalstamus uh, kėslus. Aš tikrai nemanau, kad šie du dalykai e, turi būti statomi į vieną gretą. Manau, kad tai yra du skirtingi dalykai. Taigi turime aiškiai apibrėžti teisinius šių sričių aspektus. Taip pat būtina skatinti internetinių platformų tarpusio bendarbiavimą tam, kad būtų pašalintas neteisėtas nusikalstamas tyrinys ir tas bendradarbiavimas taip pat gali kelti grėsmę nuomonės ir žodžio laisvį. Komet pagalvoju apie Google sprendimą, pavyzdžiui, iš savo naršyklės pašalinti informaciją ir tam tikrus nuorodus, nuorodas į tam tikras e, e, interneto svetainės, kurios e, buvo vertinamos kaip kraštutinės, radikalios arba ekstremistinės. Nenusikalstamos, tačiau ekstremistinės. Ir tai nėra vienas ir tas pats. Ir Google koncernas priėmė atitinkamą sprendimą darbiaudamas su kitomis interneto platformomis, tačiau aš manau, kad tai kelia grėsmę žodžio laisvėj. Ačiū žodis Anai Gomes dabar komisijos nariai. Norėčiau jūsų paklausti, ar komisija sugebėjo nustatyti valstybės narės ir paraginti jas sudėti papildomas pastangas kibernetinio saugumo srityje. Pavyzdžiui, savo e, vyriausybės e, elektroninėse sistemose, nes e, daugelio vyriausybių elektroninės sistemas kontroliuoja Kinijos kompanija, pavyzdžiui, Huawei. Ir e, netgi e, duomenys yra saugojami Kinijos e, serveriuose. Ir tai yra tik vienas iš pavyzdžių, o tokių galiu pateikti ir daugiau. Sorry, colleagues, I'm having discussion. Kolegos, aš dabar kalbuosiu apie tai, ką mes kitą savaitę dirbsime. Ačiū, Ana. Dabar paprašysiu komisijos nario um, įvykdyti neįmanomą misiją ir per trumpą laiką atsakyti visus užduos klausimus. Na, o kitas mūsų darbo tvarkės klausimas uh, yra taip pat susijęs su dar viena komisijos pareigūnų komanda, kurie atvyks. Uh, ir mm, manau, kad turėsime komisijų papildomą klausimą. Taigi dabar, Džiulina, jeigu galėtumėte, prašau. Ačiū Jums už mūsų domėjimas šis klausimas. Aš manau, kad e, tai yra svarbu. Kaip Jūsų klausimai rodo, šis komitetas dalyvauja visame šiame procese. Nežinau, ar tai sugebėsiu atsakyti visus klausimus. Jeigu ne, prašom susiekti su manimi vėliau, pabandysime tada. Pone Metsola, ir po to apie jį panašiai kalbėjo ponas Boni, klausė apie tai, ar šie pasiūlymai duoda ką nors, kas yra prasminga ir daro ir kad institucijos bei mūsų siūnas e, iniciatyvos papildės vieną kitą. Aš tikiuosi, aš manau, kad būtent to mes ir siekiame. Aš suprantu, kad viskas yra gana sudėtinga, tačiau mes iš esmės sakome, kad turime stiprinti ENISA Jiems yra įvairių vaidmenų, tai yra atskaitėmenybė, sertifikavimo rengimas ir reakcija į išpolius. Visą tai reikia stiprinti ir norime suteikti tuos įgaliojimus ir pajėgumų jisai, kad jį galėtų dirbti. Tačiau ir e, reikia mūsų ir mokslinius tyrimus sustiprinti, kad būtume pasiruošę ateičiai. Turime skurti mokslinių tyrimų tinklą su tikru tyrimų centru. Tai yra didelis iššūkis dėl kibernetinių nusikaltimų, todėl Europolo stiprinimas C3, kas yra dabar pripažintas šiandien antrame mastu kaip ekspertų centras kovant su kibernetiniais nusikaltimais. Norime stiprinti šią sritį ir toliau gynybos elementas. Gynybos prasme sakome, kad veiksmai, pirmosios instancijos veiksmai, pirmiausia, kibernetinė gynyba yra dalykas, už kurį atsakingas valstybės narės, bet mes norime analizuoti galimybės, kaip joms padėti. Taigi kartu su valstybinėmis remimis norime išsiaiškinti galimybės, kaip panaudoti naują Europos gynybos fondą, finansuoti veiklą šioje srityje, o su NATO kartu mes norime analizuoti gynybos dimensiją šalia labai plačios civilinės šio iššūkio dimensijos. Manau, kad tai, ką siūlome, yra tokia architektūra, tokia sąranga, kuri veiks bendrai. Tačiau jūsų priežiūra padės užpildyti spragas ir panaikinti tuos trūkumus. Vienas dalykas, ponė Micola, atsakant į turinį internete. Šiuo metu mūsų turimas bendradarbiavimas, tas geras, savanoriškas bendradarbiavimas, ypač dėl teroristinio turinio, turinio interneto formuose Tai yra susijęs su turinio trinimu gavus pranešimą apie tai. Problema yra ta, e, kad tai yra susiję ir su mastu, ir su tempu. Ištarėme dešimtis tūkstančių pranešimų, bet yra šimtai tūkstančių tų pranešimų. Pakankamai greitai, bet nepakankamai greitai. Taigi, kad pasiektume sėkmės ir šiame darbe, kovos su radikalizavimu internete, mums reikia paspartinti šį darbą. Tai yra terorizmo iššūkis, kurį mes perkeliame bendrovėms. Klausime, ar galima panaudoti jūsų technologijas, automatizuoti šį procesą, kad greičiau aptiktume, panaikintume arba galbūt sustabdytume tos medžiagos atsiradimą internete. Suprantame, kad tai yra sunku dėl įvairių priežasčių. Panas Argentinį klausė, ar mes perdodėme šį darbą trečiosiams organizacijoms kažkaip. Na, platformos ir paslaugos pačios turi tam tikrą, įmonės to užsimančios turi tam tikrą atsakomybę. Jeigu platforma panaudojama nelegalios medžiagos sklaidai, o mes norime kartu su jais dirbti ir padėti jiems spręsti tokį netinkamą platformos išnaudojimą. Kai kas jūsų klausė e, sudėtingo klausimo dėl nelegalaus turinio apibriešties. Yra apibrieščių ES teisėje ir nacionalinėje teisėje. E, ir tie apibrėžimai, abu apibrėžimai taikomi valstybės narise. Mes, nu, mes norime imtis ir veiksmų dėl nelegalaus turinio ir galbūt diskutuoti apie galimybės harmonizuoti, suderinti mūsų požiūrį. Na, toliau, panas Pinelė klausimas. Taip darydami mes suvokiame būtinybę gerbti žodžio laisvę, kitas varinės teisės. Viskas, ką mes siūloma, bus proporcing, griežtai proporcinga ir būtina. Aš palyginau mus su JAV pagal investicijų mastą kibernetiniam saugumui. Ne dėl to, kad aš siūlau kažkokiu kitus aspektus e, daryti panašiai kaip JAV. Na, tiesiog mes turime apibriežti ES požiūrį ir modelį. Aš suprantu su pana Sipel, kad e, suvokimas ir hygiena yra labai svarbus mūsų pastangų prasme turime kovoti ir su mažais nusikalteliais, nes e, internetas įgalina dažnai nusikaltelius ir maži nusikaltimai, daug jų, e, daug mažų nusikaltimų tampa vienu dideliu nusikaltimu. Viename iš pasiūlymų, kurį pateiksime kitą savaitę, dokumentų rinkinį ir teiksiu šitą komentarą pristatyti, tai jame bus pasiūlymų dėl šifravimo ar baudžiamųjų tyrimų sritime, kad nebūtų pakirstas šifravimo integralumas, kurio mes patys e, naudojamės. Ir tai turi reikalų ir su kibernetiniu saugumu dėl virtualių valiutų. Yra virtualių valiutų apibrieštis mokėjimų pasiūlyme, tačiau mokėjimų direktyva nėra skirta E, kovoti su virtualių valiutų piknaudžiavimu baudžiamaisiais nusikalstamas tikslais. E, ji yra skirta apsaugai nuo sučiavimo visų mokėjimo atžvilgių, įskaitant ir virtualias mokėjimo priemonės. Dėl atgrasimo ir gynybos klausimo, kurį uždavė panas Depre, tikiuosi, kad patikėjau bent dalį atsakymo. Šiuo metu mastu kibernetinės gynybos pastangos e, yra valstybių narių rankose. Mes galvojame, kaip joms padėti, bet atgrasimo savoka yra platesnė negu gynyba. Tai yra daug platesnė savoka. Pagalvo, jeigu pagalvosime apie tai, 95, 6, 29 procentai e, išpalių atsparos nėra gynyba, tai yra civilinės priemonės privačiame sektorėje. Taigi tam atgrasimo, atgrasimo tai savokai turime taikyti tą išpolių plotą, kuris nepriklauso e, gynybos ministerijoms. Šios rytis reguliuojamos kitų taisyklių. Todėl mums reikia visapusiško požiūrio į atgrasimą ir apienyti įvairiausias priemonės, kurias gali pasiūlyti Europos institucijos kartu E, šalia bendradarbiavimo su NATO. Aš sutinku, kad yra daug iššūkių susijusių su sauga ir saugumo ir lauksime kitos progos, kai galėsime apie tai detaliau padiskutuoti. Jeigu neatsakiau į kažkurį klausimą, prašom vėliau man jį priminti. Man atrodo, kad svarbiausias iššūkis yra sėkmingai E, judinti šį darbą. Viskas praeina nuo komisijos, daug komisijos narių dirba su įvairiais šio darbo aspektais. ANSEP, komisijos narė Jurova, Avramoplos, aš ir jūs taip pat. Taigi, turime dirbti, mes iš pradžių patekėme pasiūlymas, dabar turime dirbti su taryba ir parlamentu, išanalizuoti tuos pasiūlymus, ypač teisėkuros pasiūlymus ir jos E, parengti prieimimui. Ne, turime tai daryti kartu. Jeigu tinkamai jau neparengsime, jie gali, e, gali įsukti e, nesibaigiančias diskusijas ir prarasime iniciatyvą. Galbūt galima išvengti to, nes mums reikia skubiai pažangos sprendžiant šios klausimus. Komisijos nariai, prieš jums išeinant norėčiau pasakyti, kad ponia Matsula iš pat pradžių sakė, ponia Lauristin, Barbara Spinelį, apibūdinu jūsų portfelio sudėtingumą. Kitą savaitę jūs kalbėsite pas mus apie asmeninius duomenys ir e, šifravimą, kovos terorizmu. Taigi ačiū Jums padėkoti už Jūsų darbą. Manau, kad nebuvo nekarto, kad Jūs neteitumėte į mūsų komitetą, kai mes Jūs kvietėme. Taigi ačiū Jums už tai. Jūsų darbas susijęs su jautriais dokumentais, pavyzdžiui, privatumas, kitais jautrus klausimai. Ir prašau aš jūs ir toliau palaikyti kontaktus su mumis. Kibernetinės saugumas, kibernetiniai nusikaltimai yra labai sudėtingi klausimai, turime labai artimų kontaktų su komisija, su įvairiais komisijos nariais. Tačiau aš tikrai negaliu pasakyti, kad jūsų bendradavimo su mumis mums trūksta. Taigi lauksime jūsų kitą savaitę ir aptarsime kitus klausimus. Ačiū kolegos e, už šią, šią diskusiją. Jūs taip pat turite skaityti ir kitam komitetui, terorizmo komitetui. Taigi turite daug darbo. Ačiū kolegos. Paskutinis klausimas šiai dienai. Kolegos, pereiname prie paskutinio klausimo 11 punkto. E, kolegos iš komisijos e, kaip tik ateidinėja į podiumą ir aš pristatysiu temą. Aptarsime 2016 biudžeto įgyvendinimą e, migracijos ir vidaus reikalų srityje. Noriu padėkoti kolegoms kurie e, atėjo į posėdį, kad aptartų šią temą. Išklausysime, ačiū Saimonai, kad atėjai čia, e, vidaus reikalų direktorato va, direktoriaus pavaduotojas. Ponas Saimonas, tuoj pradėsime Saimon Mordži, atsakingas už šį klausimą vidaus reikalų direktorate domėsimės 2016 E, metinės veiklos ataskaitą, kurią parengė vidaus reikalų direktoratas. E, tai yra biudžeto įgyvendimo 2016 metų patvirtinimo dalis. E, taip pat aptarsime 2017 įgyvendinimo statusą ir suvaidinsime mums patikėtę vaidmenį, e, prižiūrint trečiąją, kaip, kaip įgyvendama trečioji antraštinė biudžeto dalis, skirta saugumui ir pilietybei. Mm, kalbėsime apie tai, kaip 2017 biudžete 225 milijonai eurų pervesti iš AMIF fondo į naujai įkurtą Europos tvarios plėtros fondą. Taigi žodis visų pirma Simonui, Simonui Mordijų, pristatyti šią temą. Ačiū, pabandysiu ap aptarti viską, kas nutiko 2016-aisiais ir pasinaudosiu šią progą ir papasakosiu, kas įvyko ne tik prieš dešimtį mėnesių, bet kas dabar vyksta šiuose srityse. Bei taip pat, kur dabar esame įgyvendinami biudžetą, kokie svarbiausi iššūkiai iškilę, pateiksiu statistinių domenų, kad pademonstruočiau, kaip viskas atrodo. Trump manau, kad nėra prasmės man apžvelgti tų klausimų, kuriuos ką tik apžvelgė Žiulienas Kingas. 2016 buvo gana e, darbštus veiklus metai mūsų direktoratui, jūs tikriausiai tai puikiai žinote, bet taip pat noriu pasidžiaugti, kad pasiekėme apčiopiamų rezultatų migracijos ir e, E, vidaus saugumo srityje, e, tvirtino, toliau gyvendinome bendrą požiūrį migraciją patvirtintą darbo tvarkyje ir e, paminėsiu tos darbo tvarkės punktus, ką darome kovodami su neteista migracija, stiprindami šarsieno apsaugą, ką nuveikėme apsaugodami tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos ir taip, ka, kaip sekasi užtikrinti teisę tos migracijos kelius į ES, kaip sugražiname asmenys neturintys teisės būti ES ir kaip kuriami teisėtos migracijos kanalai, kad jie būtų naudingi Europos ekonomikai. Saugumo aspektai įgyvendiname Europos saugumo darbo atvarkę kovodami su terorizmu, radikalėjimu, organizuotų nusikalstamumu, asmenų gabenimu ir internetiniais nusikaltimais. Juliano uh, ehm, paskirimas uh, e, sutapo su po politiniu e, impulsu ir mm, nes jis įmasi nemažai politinių iniciatyvų, kurias mes įgyvendiname. Prieš apėdamas tai, ką nuveikėme 2016, jis pacituosiu vieną skaičių, kuris tikrai svarbus. visais atžvilgiais išaugo e, biudžeto e, įsipareigojimai. 2015-aisiais mums buvo skirta 1,7 milijardai eurų, 2016-aisiais tas skaičius išau, dvigubai išaugo ir sudarė 3,2 milijardus eurų praėjusiais metais. Tai matosi metinės veiklos ataskaitoje. Mes bandėme e, savo veiklą vertinti pagal e, mūsų veiklos rezultatus. Kai kalbate su savo rinkėjais apygardose, jie tikriausiai jūs, jums užduoda sunkius klausimus, kokia nauda visų Europos veiks, Sąjungos veiksmų. Aš pateiksiu faktinių duomenų, kurie jums bus tikrai naudingi bendraujant su rinkėjais apygardose. Taigi, ko pasiekėme 2016-aisiais? Ir čia kaip papasakosiu apie tai, kas vyksta 2017-aisiais. Visų pirma, neteisėta migracija. Manau, kad labai aiškiai pastebėjome, kad neteisėtai atvykstančių asmenų kiekis 2016-aisiais ženkliai nukriti. Uh, E, iš dalies mūsų darbo su trečiosiomis šalimis dėka, taip pat dėl iniciatyvų skirtų e, išardyti net asmenų gabenimo tinklus. 2016 ES Turkijos pasirašytas susitarimas labai smarkiai paveikė atvykstančių asmenų sumažėjimą. Per pirmąją 2016 dalį tai pastebėjome, kai kuriais atvejais atvykdavo e, iki 10 tūkstančių asmenų per dieną po to, kai įsigaliojo ES Turkijos susitarimas. E, jų sumažėjo iki 80 per dieną. Ir taip pat e, daug mažiau gyvybių prarandama e, šiuose operacijose. Kalbėjo, jau buvo kalbėta apie darbą su Libija, dirbame su Nigeriu, su partnerystės šalimis bei su kolegomis EIVT EIVT. 2016 buvo siekiama e, sugražinti asmenis iš ES, kurie neturi teisės būti čia, kurių, kuriems prieglopstis nesuteikiamas, išnagrinėjus jų prieglopščio prašymą. Aš suteiksiu daugiau informacijos ir būsiu pasirengęs dalyvauti diskusijose E, šiai užduočiai buvo skirtas nemenkas finansavimas valstybėms narėms. 2016 valstybės išleido apie 160 milijonų eurų e, asmenų sugražinimui. Veikla tęsiama 2017-aisiais. Noriu pabrėžti, kad mes e, laikomis pagrindinių teisių ir kaip jūs man, matėte E, iš migracijos darbo tvarkės aptarimo ir e, pakrančio apsaugos agentūros vaidmuo čia labai svarbus. Mes, kalbant apie asmenų sugražinamą, ir toliau esame įsitikinę, kad tai svarbiausia e, atgrasa kitiems žmonėms imtis kelionės į Europą. Dar kalbant apie 2016-uosius, paskirti 11 ES e migracijos pareigūnų e, Tunise, e, Nigerija, kitose šalise, jie dirba ES delegatūrose. <clears throat> Taip pat įkurtas ES migrantų uh, gabenimo centras. Šiandien dalyva, šių šią savaitę dalyvavau susitikimą su Europolu, kitomis institucijomis bu, aptarėme operaciją Sofija. Norime, kad būtų sukurta aiški struktūra ir duomenys apie asmenų gabenimą būtų suteikti teisėsaugos e, pareigūnams ir kad galėtume imtis veiksmų ir ES ir trečiosiuose šalise. Sienų valdymas. Norėčiau pabrėžti operacijų, operacijų Tridentas ir Poseidonas indėlį. Jos buvo vykdomos viduržėmio jūroje, pateiksiu skaičių, kiek gyvybių išgelbėta viduržėmio, centrinėje viduržėmio e, dalyje ir rytinėme maršrute. E, nuo 2015 išgelbėta 600 tūkstančių žmonių, tai labai didelis pasiekimas. E, E, skiriame apie 76 milijonus eurų skubios pagalbos iš ESF fondo e, gelbėjimo operacijoms. Tai tikrai svarbus skaičius. E, ir kartais tikrai nelengva viską pasiekti pusiausvyrą, įvertinti svarbiausius prioritetus dar apie 2016 e, Europos pasienių e, e, ir pakrančių apsaugos agentūros reglamentas įsigaliojo 2016 vasarą ir dabar agentūra jau kuria gebėjimus uh, ir vaidina gyvybiškai svarbu vaidmenį, prisidėdama prie ES išorės sienų valdymo, judumo, e, situacijos vertinimo, e, taip pat vertinant vykdomas operacijas išmaniosios sienos. E, čia pasiekta lab, daug pažangos teisėkuros procese, pasiektas politinis susitarimas dėl e, įėjimo, išėjimo sistemos ir tikimės, kad e, pateiktas susijęs pasiūlymas bus patvirtintas 2017. E, spontaniški migrantų prieimimo centrai registracijos atsirado tokių spontaniškų centrų sistema. Teikiam, teikiama visa reikalinga pagalba, psichologinė, kitokia, užtikrinamas saugumas ir patikra. E, E, teikiame paramą valstybėms, kurios labiausiai su tuo reiškiniu susiduria. Dabar atvykstantis migrantai yra iš karto patikrinami, užregistruojami, laikomasi visų procedūrų ir e, audito rūmai atliekia gana griežtą vertinimą prie išvados, kad šių spontaniškų e, migrantų registravimo centrų sistema veikia tinkamai Spalio mėnesį bus parengtos detalesnės gairės, kaip tą e, tinklą, kaip tą sistemą toliau e, plėtoti. Noriu pasakyti, kad trys valstybės narės susidūrė su didžiausiu spaudimu prie išorės sienų 2016-aisiais e, ir buvo skirta beveik 200 milijonų eurų pagalbos Bulgarijai, Graikijai ir Italijai prieglopščio sritis. Kaip žinote, komisija siūlo reformuoti bendrą prieglapšio sistemą 2016-aisiais. Mes atvirai sakant norėtume, kad dėrybos vyktų sparčiau. Tai tikriausiai supratote iš mūsų komunikato ir tikimės, kad bent jau pasiūlymas dėl agentūros dabar pasistumės priekin ir pra, taip pat vyks diskusijos dėl Dublino sistemos. Aš asmeniškai manau, kad Dublino reglamentas ir Europos prieglapščio sistemos reforma yra e, ne, netidėliotini elementai, kuriant prieglapščio sistemą. Manau, kad ir toliau susidursime su situacija, kuomet vienai ar kitai valstybei iškils e, nepamatų nepagristas e, spaudimas šioje srityje. 2016-aisiais buvo dar padaryta pažangos asmenų perskirstime. Pateiksiu paskutinius skaičius rugsėjo pabaigos. E, daugiau nei 9 tūkstančiai asmenų perskirsta iš Italijos, 20 tūkstančių iš Graikijos. O komisijos nariui buvo užduotas klausimas, man atrodo, kaip ką mes manome apie ateitį, pavyzdžiui, Graikijoje, aš nenorėčiau nieko sakyti, bet biudžeto uh, samatoje numatė esame daugiau nei milijardą eurų skirti asmenų perskirstimo schemams. Asmenų perkelimas manome, kad reikia perkelti trečiųjų šalių piliečius, kuriems tikrai reikia pagalbos, e, teisę tais kanalais, kad jiems netektų pasitelkti e, gabentojų paslaugų, mokėti už tai. Tai turėtų būti tesinis Europos solidarumas trečiųjų šalių atžvilgių priimant didesnės e, pabėgėlių grupės ir 2016 pradėjome pirmą to, tokią schemą ir per trumpą laiką uh, Europoje sąjunga mums pavyko perkelti 23 tūkstančius asmenų, e, taip pat tarp jų nemažai sirų, bet nemanau, kad to pakanka, turime ir toliau taip dirbti. Žvelgiant į priekį, turiu pasakyti, kad e, dabar e, vyksta e, įsipareigojimo e, aptarimas ir iki 2009 19 esame numatę veiksmus, esame pasirengę finansuoti e, solidžiai valstybės, kurios dalyva, pas, dalyvautų šiuose sistemose. Per kitus du metus turime skyrę daugiau nei milijardą eurų. Uh, Ir kol kas numatome, kad 25 tūkstančiai asmenų bus perkelti, tai geras, gera pradžia. E, ne tik sirai iš Jordanijos, Turkijos, Libano, bet norime perkelti asmenys iš Šiaurės Afrikos ir uh, Afrikos kyšulio, kad nebebūtų akstino žmonėms e, griebtis uh, žmonių gabentojų paslaugų. Mm Taip pat pas, norime pasitelkti skubos evakuavimo mechanizmą, e, perkelti žmonės iš Nigerio, iš Čado į ES. Ir susilaukėme neblogo atsako. Kaip pritraukti trečiųjų šalių kvalifikuotus piliečius ir kaip juos geriau uh, ir kaip geriau integruoti jau teisėtai ES gyvenančius trečiųjų šalių piliečius. Kaip jūs tikriausiai žinote, esame pateikę reformos pasiūlymą dėl Melinosios kortelės direktyvos 2016 birželį bei integracijos veiksmų planą. Vidutinės trukmės peržiūros ataskaitoje apie tai kalbama, kaip užtikrinti teisėtus e, migracijos kanalus. E, turime omeny kelios šalios Gynėja, Gambija, kai kurios Šiaurės Afrikos valstybės Trumpai dabar pereisiu prie radikalėjimo ir terorizmo. Daug nuveikta 2016-aisiais. Mm, kovojame su priemonėmis, kurių pagalba vykdomi išpoliai. Veikia Europos kovos su terorizmu centras, kuris Europolė 2016 sausį. Tai tikrai padeda e, užtikrinant e, žvalgybinės informacijos mainus, Kovojame su radikalėjimu, kova sustiprinta, tai svarbi veiklos rytis, informacija suteikta, Džiulinas apie tai kalbėjome, kovojame su propaganda internete. Manau, čia pasiekime pažangos, nors dar reikia padirbėti bendradarbiaujant su interneto. E, pas, paslaugų įmonėmis šalinant netinkamą turinį iš interneto, taip pat numatyti baudžiamąsias sankcijas už pinigų plovimą, galimybę išaldyti teroristų finansinės, pa, e, finansinius šaltinius. E, Norime, kad piliečiai pajustų, kad atsiranda naujas e, apsaugos ligmuo, tai susijęs su vidaus saugumo finansavimu 2016-aisiais. Iki 11 milijonų eurų valstybės narės skiria e, krizinių situacijų sprendimui bei išaksinio perspėjimo mechanizmui. E, keliaivių domenų įrašų sistema patvirtinta 2016 tai svarbus pasiekimas ir tai labai svarbu, nes uh, jos pagalba galime identifikuoti e, riziką keliančius keleivius, to anksčiau nebuvo manoma. Organizuotinio nusikalstamumo sritis. 2016 tai buvo tikrai aktyvus metai, patikimo pasiūlymų dėl e, neteisėtų narkotikų kontrabandos su įstatymų rengėjais jungtinėse valstijose tai buvo sutarta peržiūrėti kai kurios klausimus. Taip pat išunamųjų ginklų direktyva esame skyrę 35 milijonus eurų valstybėms narėms, kurie 2016 buvo skirti nusikaltimų užkardimui. E, Apie kibernetinį nusikalstamumą nekalbėsiu, nes komisaras Kingas jau apie tai daug papasakojo. Bet noriu pacituoti du, du skaičius, kurie man ypač kitoje akį rengiantis šiandienos pasisakymui. Prašiau kolegų, kad pateiktų skaičius, kurie at, atskleistų, kas akivaizdžiai pasi, pasikeitė. Jei pažvelgsite į šiandieną informacijos sistemą, tai duomenys joje 2016-aisiais e, valstybių narių ieško įtakota valstybės neieško informacijos beveik 4 milijardus kartų. Taip pat pastebėjome, kad labai išaugo. E, rezultatų e, skaičius, surandamos informacijos e, kiekis toje svetainėje. Tai įrodo, kad mūsų ir darbas yra naudingas jūsų dėl to, kad jūs kuriate įstatyminę sistemą, o mes savo ruoštų ją įgyvendiname. Toliau, kaip mes įgyvendiname reikalingą kontrolę, kaip laikomės galiojančių reikalavimų. E, jeigu pažiūrėsime, kokios yra audito rūmų išvados, atlikus mūsų vidaus auditą, paprastai kalbant, išvados yra tokios, kad e, patikrintos vidaus audito sistemos teikė, veikia tinkamai. 2015 buvo audituotas tiesioginis valdymas, o 16 audito rūmai dar kartą patvirtino, jog jų nuomonė komisijos teikiami vertinimai ir, patikim, ir patikinimo garantijos iš valstybių narių yra tinkamos. Uh, ir kad komisija užtikrina tinkamą priežiūrą, kaip valstybės narės panaudoja finansus. E, išteklių klausimas yra aktualus ir susijęs su iššūkiais. Suprantate, tai kaip po to, kai pristačiau e, visas iniciatyvas, kai, kai kuriais atvejais terminai yra tikrai labai sudėtingi, ypač kai e, dėl to, kad biudžeto, biudžetas neauga nežiūrinti tai, kad reikia daugiau e, e, darbuotojų ir kasdieną matai pavargusius kolegų veidus. Man atrodo, kad turime nepamiršti ir prievalės rūpintis darbuotojų, savo darbuotojų sveikatą, 2016 biudžeto įgyvendinimą. Pasakyčiau, kad bendri rezultatai atitinka prognozes dviejose srityse galbūt pasiekta šiek tiek mažiau. Pirmoji sritis yra Dublino sistemos reforma, nes labai daug planų buvo atidėta į šalį. Tačiau dabar ketiname pasinaudoti atitinkamais sprendimais ir finansiniais ištekliais žmonių perkelimui. Dar vienas sritis, kurią nepasiekime prognozuojamų rezultatų, tai yra uh, Sustarimas su Turkija ir žmonių perkelimas savanoriškais pagrindais. Ir aš tikiuosi, kad atmes metu pradėsime taikyti tinkamas procedūras ir pajudėsime iš aklavėtis, taip pat ir šioje srityje. Esu tikras, kad iki metų pabaigos sugebėsime e, pasinaudoti visomis numatytomis galimybėmis ir e, išteklius išnaudoti. Mūsų visas biudžetas daro 3 milijardai, tai reiškia 2,2 milijardai jau yra e, panaudoti. Nekartosiu anksčiau e, pateiktos informacijos apie šią sritį. Manau, kad e, jums taip pat pateikime pakankamai akivaizdžius pavyzdžius, parodančius, kad mūsų veikla leidžia pakeisti situaciją pakankamai ženkliai ir gyveninti mūsų politinę darbo atvarkę. Taip pat ačiū uždėmesio, ačiū Simonui už šią labai išsame detalį informaciją, kaip esame įpratę. Šiek tiek uh, baugina mus ta aplinkybė, kad e, pakankamai darbingos ir įtemptos darbo dienos pabaigoje mes dabar turime svastyti tokią iš, išsame 26 metų visų veiklos ataskaitą. Vienas kolega nori kalbėti. Pane Metsola. Prašau, ponė Micola Roberta, kalbėkite. Ačiū, Klodai. Norėjau atkreipti dėmesį į vieną su asmenų gražinimais susijusi aspektą. Jeigu tinkamai pamenu, jūs paminėjote 106 milijonus eurų. Aš nekartą šį klausimą keliau jau įvairiems mūsų svečiams per šios dienos diskusijas, tačiau jeigu mes išskaidytume šios skaičius ir atitinkamą biudžetą, bandydami e, susijęti jį su politinė siunčiama žinia, tai akivaizdu, kad jeigu mes norime patikimos veiksmingos migracijos politikos, apie tai kalbėjo komisijos narys e, Avramopus, reikia pasinaudoti e, šiomis lėšomis tinkamiau. Tai noriu paklausti, ar tie 106 milijonai buvo išleisti, ar jie buvo skirti, kažkam jeigu buvo išleisti tai kam kokiom konkrečiai priemonėms buvo išleista. Nes e, mums pranešam apie tai, kad e, vyksta besaikiai pokalbė ir diskusijos su įvairiomis šalimis, e, tačiau remdamis 14-16 metų duomenimis Ir jeigu priskaičiuotume dar gražinamus į vakarų Balkanų šalimis, tai sudarytų tik 27 procentus iš visų e, atvykusių asmenų, palyginti su bendru atvykstančių asmenų skaičiumi. Tai netrodo, kad mes šią problemą pasitelkėtas lėšas sprendžiame labai veiksmingai. minėjote tą santykį 1,7 milijardų ir 3,2 milijardų ir tas santykis, ta proporcija, kaip būtų galima šias komisijos veiklos rytis palyginti su kitais sektoriais, turiu minėjo finansavimą. toks didžiulis finansavimo padidinimas per metus laiko, kame slypi to priežastys. Pavyzdžiui, lyginant su humanitarnės pagalbos teikimo sritimi Graikijoje, ES Turkijos sustarimu, tačiau e, tas santykis iš tiesų žymiai didesnis, nei aš įsivaizdavau. Ar dar būtų klausimų? Ne. Pone Vimberg, ar norite užduoti klausimą? Ne, gerai. Simonai, ačiū Jums dar kartą, tai galbūt galėtumėte atsakyti į tuos du klausimus. Ačiū. Norėčiau pradėti nuo gražinamų asmenų ir mūsų prisimtų įsipareigojimų. <clears throat> tai yra asignavimų įsipareigojimams, kurie nebuvo visapusiškai išnaudoti. Kaip aš apibendrinčiau 2016 padarytą pažangą, manau, kad uh, vertindami e, statistinius duomenis, tai mes pastebime, kad situacija čia pagerėjo, kalbant apie bendrai gražinamų ir grįžusių asmenų skaičių, 46 procentai buvo gražinta, tačiau neseniai vyko diskusija dėl gražinimų ir vienas iš aspektų, į kuriuos atkreipiau dėmesį ir atvirai jums noriu pasakyti, kad 46 procentai iš tiesų netrodo labai gerai, nes iš šios procentus, šios skaičius yra skaičiuojami ir iš vakarų Balkanų atvykstantis asmenys dėl e, vizų režimo liberalizavimo. Tai ir e, tas pats paskaitina apie rytų partnerystės šalis, kuriams netaikomas vizų režimas, iš tiesų gražinamos menų skaičiai, e, iš tiesų kitokiam šalims kaip Maliui 4,5 procentai, kitom šalims mažiau nei 10 procentų netrodo labai dideli. Taigi šioje srityje mes turėtume imtis rimtesnių veiksmų, siekti rimtesnio poveikio diskusijų. Jau pasidalinau su jumis tam tikrą teigiamą informaciją, kurią gavome per pastarasius dviejas savaitę sugebėjom pasiekti sustarimą su Gvinėja, tai yra labai svarbi šalis, pavyzdžiui, Italijai, nes iš Gvinėjos į Italiją atvyksta labai daug žmonių. Pagal įprastinės procedūras taip pat turime siekti pažangos su Bangladešu, mes esame gerokai pasistumėję į priekį, kalbant apie tam tikras atgrasimo priemonės, taip pat mano komanda, pas Mušelis direktorius dirba su Gambija, išvyks į Etiopiją šį savaitgalį. Taigi mūsų laukia labai sunkus darbas, tačiau e, turime jo imtis dirbdami su mūsų išorės partneriais ir todėl manau, kad e, viena iš galimybių pakeisti situaciją būtų sąlygų atvykti ES legaliai sudarimas ir mes galėtume pasinaudoti aukštą kvalifikaciją arba vidutinę kvalifikaciją turinčią darbo jėga. Tie 106 milijonai eurų atrodo didelė suma, tačiau iš tiesų ji nėra tokia didelė, nes mes skatiname savanorišką grįžimą ir e, nemanau, kad reikėtų tą prievartinio gražinimo veiksmą vertinti kaip paskatą grįžti savanoriškai. Pavyzdžiui, 2017 metais Libija e, e, į Libiją grįžo 7000 e, piliečių savanoriškai tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis remiantis ir Taip pat e, mes e, remiame ir Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisaro biurą, biuro raginimą užtikrinti e, skubų asmenų perkelimą iš Libijos į Čadą ir Nigerį. Taigi Galima būtų pateikti ir kitų pavyzdžių, kaip mes judame į priekį bendradarbiaudami su Afganistanu. Jo piliečiams taip pat pasiūlėme galimybės grįžti savanoriškai. Italija taip pat e, pradės įgyvendinti savanoriško grįžimo programas e, padedama tarptautinės migracijos organizacijos. Tačiau dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus e, ir yra susijęs su Europos pasienio ir pakrančio apsaugos tarnybos veiklos pradžia, nes kuomet e, prieglopščio prašymus nagrinėjančios institucijos atmeta prieglopščio prašymus, tai mes turime iš karto imtis veiksmų, kad atitinkami asmenys to jau būtų gražinami ir kad nebūtų jokios, jokio dėlsimo šiais atvejais. Ir tai yra būtina prielda tam, kad migracijos sistema tinkamai veiktų ir kad tie asmenys, kurie turi teisę į prieglobstį, galėtų ją pasinaudoti. Kalbant apie biudžetą, aš nemanau, kad yra uh, kokiu nors e, kitų biudžeto skiršnių ar kitų daugiametės nacinės program, e, programos e, sričių, kurių finansavimas buvo taip ženkliai padidintas ir tas finansavimas buvo padidintas tam, kad galėtume atsliepti į pagalbos prašymus, kurios gauname iš Graikijos ir Italijos ir E, Europos pakrančių ir pasienio apsaugos tarnybos e, padidėjusius funkcijas galėtume tinkamai finansuoti. Turiu pasakyti, kad kalbant apie žmogiškusius išteklius, aš anksčiau dirbau e, išorės politikos srityje, buvau atsakingas už e santykius su Turkija ir E, Turkiją, turėjome atitinkamus pajėgumus dirbančius su pabėgėlis ir staiga aš gavau papildomų pajėgumų ir galėjau žymiai geriau atlikti darbą savo, tuo tarpu šiuo atveju spaudimas tik yra didinamas, tačiau darbuotojų skaičius ne. Ačiū, baigiant diskusiją dėl išteklių, dėl žmogiškų išteklių kitą savaitę vyks daugiau trilogų, e, bus daromas didesnis spaudimas dėl darbuotojų skaičiaus ir aš viskai sutinku su jumis e, taip pat, kadangi šie procesai vyksta ir Europos parlamente, ypač e, tą jaučia parlamento nariai, kurie dirba su sveitingais klausimais mes esame taip pat labai priklausomi nuo mūsų sekretariato ir darbuotojų paramos ir pagalbos. Ačiū Simonai už jūsų atliekamą darbą, jūsų komandai taip pat ir už tai, kad e, patikėte mums šiandien šią informaciją. Noriu padėkoti kolegoms už e, kantrybę. Tęsime savo posėdį rytoj, pradėsime 9 valandą. Puikiai, turbūt suvokite, kad kai kurie kiti komitetai tik kartą per mėnesį posėdžiauja, mūsų komitetas yra ypatingas, mes sustiksime rytoj 9 val. ryte. Ačiū, Šaimonai. Ačiū visiems.